Are you sure? Yesterday I was in trouble. so, yeah. Good morning. Morning. Whoops. Labas rytas. Šiek tiek palaukėme ir tęsime darbą ten, kur vakar baigėme. Vakar Jau vyko šie ypatingiai klausimai kelias valandas dėl Šengeno sistemos valdymo, vertinimo ir narystės. Pirmoje sesijoje dalyvavo komisarė Malstrom. Pana Šateris atstovavo Airijai kaip pirmininkančiai valstybei, taip pat Karlos Koelio kalbėjo. O šiandien mes kalbėsime apie technologijas ir dabartinę padėtį. Tai yra antroji sesija aptarsime priemonės, dėl kurių priemėme sprendimus ir teisės aktus um, jau prieš keletą metų. Ir norėtumėm sužinoti, kokia dabar yra padėtis technologinėje šiandienos sistemos pusėje. Norėčiau priminti visiems, kad klausimus bus galima užduoti tada, kai pasisakys visi keturi kalbėtojai. Jie sėdi čia šalia manęs. Uh, Um, dirbsime taip, kaip yra numatyta programoje. Ponas Tudorač pirmas kalbės. Jisai atstovauja komisijai ir kalbės apie SIS2 naujoves ir vis sistemos naujoves. Vėliau kalbės mūsų kiti svečiai, kuriuos susveikinam atvykus, ponas Garkov. Jis, ats, jis yra vykdomasis direktorius. Operacijų valdymo agentūros taip pat ponas Lechneris. Jis yra jungtinių tyrimų centro piliečio apsaugos ir saugumo instituto direktorius ir galiausiai ponas Belseris. Tar žodį jis pristatys Fidelity projektą. pirminių dokumentų apsaugos projektą. Taigi, pirmiausia, žodis ponui Tudoračis atstovauja komisiją. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti už šią iniciatyvą surenkti klausimus. Turint galvoje ypatingai SIS 2 e, plėtrą, tai yra labai svarbu ir labai laiku. Tikriausiai šiam komitetui nereikia aiškinti kaip ilgai ir sudėtingai vystėsi SIS-2. Jūs patys matėte visus sunkumus per pastarosius dešimt metų. E, Buvo ir nepasisekusių bandymų, ir atidėliojimų, ir, per, ir, ir, ir pervartotas biudžetas ir taip toliau. Vyko ir taryboje, ir Europos parlamente labai karšti, karštos diskusijos, taip pat ir šiame komitete. Taigi, uh, E, Visa eiga buvo tikrai sudėtinga, projektas yra nelengvas, bet štai mes šiandien susirinkome ir galime pranešti, kad SIS2 galų gale po trijų savaičių bus pra, e, pradės veikti. Prieš dešimt dienų taryba nusprendė, kad SIS2 įsigalios balandžio 9 dieną. Manau, kad tai yra labai didelis pasiekimas. Norėtume padėkoti Jums už palaikymą jūs tikrai tikėjotės SIS2, palaikėte šitą projektą, net ir tada, kai kiti nelabai tikėjo, kad šita sistema galų galiai įsigalios. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Koelio, nes jis, kaip ir kiti, bet buvo vienas iš tų pagrindinių stipriausių SIS2 palaikytojų ir ir, ir, ir jisai tikrai tikėjo šitą sistemą. Taigi ačiū ponio Koelio, kad e, taip pat ir jūsų įnašo dėka balandžio 9 dieną šitą sistemą pradės veikti. Kelias minutės skirsiu paaiškinti apie tai, kas dabar, kokioje dabar padėtyje esame, nes šiandien kalbame apie technologiją. Taip pat norėčiau paaiškinti, kodėl Lapkričio mėnesį plenarinėje sesijoje mes kalbėjome apie e, tai, kad vėl bus atidėtas įsigaliojimas, bet vat, prieš tos kelis mėnesius mes visgi pasiekėme tokio pas, e, susitarimo, kad po trijų savaičių šitą sistemą įsigalios. Kaip tai buvo įmanoma? Per pastaruosius metus e, mes labai bendradarbiavame su valstybės narėmis, su galtiniais vartotojais ir mums pavyko uh, E, per paskutinius praeito metų mėnesius išspręsti visus jų sunkumus ir per pasarosius mėnesius e, buvo um, užbaigti visi, visi darbai. Mes praeitą mėnesį pradėjome duomenų migraciją, duomenų perkelimą. 46 e, milijonai įrašų iš iš e, į CESIS buvo perkelti. Tai, tas, e, tai buvo padaryta be, be jokių sunkumų ir dabar jau e, pradėjo valstybės narės sukelti savo nacionalinius duomenis ir šios savaitės pabaigoje duomenų perkelimas bus baigtas vykdyti. Tai buvo būtina padaryti iki tol, kol 9 e, balandžio visos valstybės narės prisijungs prie SIS2 ir pradės tiesiogiai naudoti būtent šitą sistemą. Kaip viskas vyks nuo balandžio 9? Tikriausiai jūs žinote neblogai, nes irgi jūsų, su jūsų pagalba praeitą savaitę mes priėmėm e, domenų perkelimo priemonių dokumentus, pagal kuriuos ir yra vykdomas duomenų perkelimas iš vienos sistemos į kitą sistemą. Taigi dėkoju Jums už pagalbą, už, už palaikymą. Mes labai turime aiškę procedūrą, labai aiškius nurodymus, kaip perkelti duomenis, duomenis ir kaip išjungti SIS1 ir jungti SIS2 sistemą. Tada mėnesį vyks e, intensyvus stebėjimo procesas, tą mėnesį gyvuos abi sistemos ir valstybė narė, jeigu kuri nors e, negalės prisijungti prie SIS2 ar bus sunku su jie dirbti, galės laikinai grįžti prie SIS1 ir, ir, ir SIS sistema dėl to nenukentės. Taigi iš techninės pusės Ir iš pasirašymo pusės galėčiau tiek pasakyti, kokia yra dabartinė padėtis ir kas atsitiks per pastarąsią savaitę. Balandžio 9 bus perėjimas, o po mėnesio stebėjimo, gegužės 9, 9 dieną, visiškai bus atsisakytas jis vienas. Netyčia taip išėjo, mes žinom, gegužės 9 yra svarbi diena e, tada ta parink... nebuvo parinkta tyčia, bet būtent nuo šitos dienos šiandien informacinė sistema uh, E, veiks pagal SIS 2 programą. Tikriausiai nereikia aiškinti, mm, kokie yra SIS 2 privalumai, mes nekartą apie tai kalbėjome. Pirmiausiai pasakyčiau valdysę, e, paminėčiau valdyseną. Tikriausiai tai e, šitas rytis labiausiai yra ištobulintas SIS 2. Tai šita priemonė yra bendra priemonė Šengenui, Šengeno erdvės priežiūrai, taip pat operaciniam valdymui šita sistema yra daug, nu, daug patogesnė. Julisa, agent, Julisa agentūra vykdys e, administravimą. Ponas Garkovas po mane šnekės ir jisai e, paaiškins, e, kaip dirba agent, šitą agentūrą, kaip ji daug skaidriau, daug efektyviau valdy šitą sistemą ir kad jinai yra atskaitinga ne tik Europos parlamento institucijoms, bet ir piliečiams. Taip pat SIS2 yra geresnė technologinė prasme, tikriausiai tai yra pagrindinė e, priežastis, kodėl buvo įpradėta kur, kurti, nes iš tikrųjų visi sutarė, kad mums reikėjo tobulesnės technologijos negu SIS1. Per pastarosius metus šitą sistemą buvo e, tikrinama ir bandoma ir dabar E, galima joje laikyti 100 milijonų įrašų, dabar turime 46 milijonus. Ir sistemos pajėgumai yra gerokai didesni. Ir galiausiai SIS2 yra naujų funkcijų. Naujų funkcijų ir galimybę susijęti e, pranešimus galimybę įvesti papildomus dokumentus tam, kad policininkams, sienos apsaugos tarnybos darbuotojams nereikėtų, nereikėtų gaišti laiko susijęjant e, informaciją su tam tikrų pranešimų su, su, ir, ir, ir su tam tikra informacija. Ir galų gale visa tai reiškia, kad e, piliečiai bus geriau apsaugoti, bus daugiau saugiklių, tokios situacijos, kai yra naudojama nesava. Mis... Naudojamasi kito vardu um, pagal sistemą, situacijo, tokiam situacijom bus lengviau užkirsti kelią. SIS2 turi įvairiausių saugiklių, turint galvoje ir duomenų apsaugą. E, pirmiausia, ES duomenų, asmens duomenų apsaugos institucija e, tampa kompetitinga institucija prižiūrinti duomenų saugumą centrinėje sistemoje. E, bus dirbama kartu su nacionaliniam atitinkamom kompetitingom institucijom įstaigom, nes jos ir toliau bus atsakingos nacionalinių lygmių, e, lygmenių už nacionalinių lygmenių įvestus duomenis. Bet iš principo SIS2 e, duomenų apsaugos standartai yra daug, e, daug aukštesni negu SIS1. Dabar pakalbėsiu apie vis. Vis galioja nuo 2011 metų spalio mėnesį. Šita sistema dirba be problemų, be trūkdžių ir 2011 metų jie naudojasi eilė šalių. 2,5 milijonai vizų per šitą sistemą jau buvo išduotos ir vis sistema dabar galioja 12 regionų. Ir iki šių metų pabaigos jį galios 15 regionų. Sistema kol kas dirba be problemų. Iš technologinės pusės taip pat dirba sklandžiai. Diegimas tęsis um, dar metus ar šiek tiek daugiau priklausomai uh, nuo dėrybų, kad galėtumėm įdėkti šitą sistemą į tokius regionus kaip Rusija, Kinija, Indija, tai yra šiek tiek jautresni politiškai regionai. Agentūra, kuri prižiūri šitos sistemos veikimą, ES Lisa jau dabar ruošiasi, jau dabar tobulina mm, VIS sistemą tam, kad jinai technologiškai būtų visą laiką atnaujinama. Taigi mes irgi visada palaikysime visus patobulinimus šios sistemos. Ačiū. Pirmininkas dėkoja ponui Tudoračia. Dabar suteiksime žodį ponui Krum Garkov. Jis yra vykdomasis direktorius Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo ir dviejų operacijų valdymo agentūros vykdomasis direktorius, ES Lisa vykdomasis direktorius. Norime išgirsti jūsų nuomonę apie dabartinę situaciją. Žodis jums. You, Dėkuoju, pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai. Man e, tikrai malonu būti čia ir pristatyti jūsų komitetui naujausią informaciją apie ESLISA projekto pažangą per pirmosius jo egzistavimo mėnesius. Agentūra pradėjo veikti gruodžio pirmą dieną. Turiu pasakyti, gana sklandžiai Tai atsitiko dėl to, kad agentūra buvo pradžiai labai gerai pasirengusi ir e, valstybės narės, e, kuriuose yra operaciniai taškai, e, buvo labai gerai pasirengusios. Ir komisija taip pat buvo pakankamai gerai pasirengusi. Nuo pat pradžių agentūra vadovaujasi dviem prioritetais Pirmiausia, turime toliau tęsti personalo samdymą ir norime užtikrinti, kad agentūra galės, e, nuo pat, galėtų nuo pat darbo pradžios e, pagrindinės savo funkcijas atlikti. O paskui e, turime pradėti pereinamuosius etapus, pernant prie operatyvinio valdymo sistemos. E, daugiausia e, prie to prisidėjo Prancūzijos administracija ir komisija. Dėl personalo įdarbinimo galiu pasakyti, kad agentūra jau pradėjo tą procesą, 2012 metų personalo planus vykdėme, turime iš viso 81 žmogų dabar, jie dirba skirtingose vietose, Strasbūrė ir Talinė. Be to, dar yra 32 tuščios vietos, e, paskelbti konkursai, kurie dabar vyksta ir aš esu beveik tikras, kad metų pabaigoje agentūra turės visus darbuotojus šiems metams, taigi iš viso turėsime apie 120 etatų tiek žmonių dirbančių. Be to, e, stengiamės, kad agentūra atliktų visą e, duomenų apsaugos ir saugumo srities e, darbą, kaip kad jie ir pridera. Be to, mes tikimės, kad sklandžiai dirbs apskaitos pareigūnas, kuris garantuos mūsų operacijų sklandumą finansinė prasme. Dėl atsakomybės perkelimo. Nuo pat agentūros atsiradimo su Prancūzijos administracija ir komisija bendradarbiaujame, kurdami e, bendrą e, tarnybinį perkelimo planą. Norime užtikrinti, kad atsakomybė būtų perduota sklandžiai ir laiku. Kitas dalykas, norime užtikrinti, kad Prancūzijos uh, E, komandos darbuotojai buvę atsakingi už šių sistemų veiklą iki gruodžio pirmos dienos ir tai nulėmė agentūros sėkmę, perkeltų savo funkcijas agentūros darbuotojams sklandžiau. Aš nuo pat šiandien jau galiu pasakyti, kad e, agentūros planai įgyvendinami sklandžiai, agentūra valdo vizų informavimo sistemą visapusiškai. Be to, agentūra bendradarbiauja su rangovais atsakingais už eksploataciją, operacinę eksploataciją taip pat. Jie kontroliuoja skirtingų sistemos dalių raidą ir žiūri, kaip sistema gali būti išplėsta į skirtingus regionus. Be to vertiname valstybių narių funkcinius pokyčius ir e, tai e, sistema tokiu būdu atsižvelgs į valstybių narių poreikius šiuo metu e, veikla yra plečiama ir formalus mokymas, žinių perdavimas iš dabartinės Europos komisijos personalo agentūros personalų vyksta. Iki gegužės pabaigos agentūra e, visapusiškai valdys ir Eurodak. Ir galiausiai, nors agentūra oficialiai, formaliai e, už operatyvinį šiandien informacijos sistemos valdymą taps atsakinga tik po gegužės 9 dienos, jau nuo pat šių metų pradžios agentūra tiesiogiai e, vykdo e, likusią veiklą susijusią su duomenų migracija, taip pat ir su e, operacijų perjungimu, kuris įvyks oficialiai, kaip jau minėjau, gegužės 9. Praktiškai jau nuo balandžio 9 dienos mes pradėsime gyvendinti uždavinį susijusiu su SIS operatyviniu valdymu. Tai bus e, gera pradžia ir mes galėsime bendradarbiaudami visapusiškai perimti atsakomybę iki gegužės 9 dienos dėl e, šių metų prioritetų. Galėčiau Jums pristatyti platesnį kontekstą, nes aš kalbėjau tik apie specifinius klausimus susijusius sistemos valdymu, tačiau kita vertus programa turi darbo programą iki 2013 metų. Ir manau, kad Jūsų komitetui yra svarbu e, žinoti e, numatomos veiklos e, visą mastą. Tiesą sakant, šiais metais agentūra turi uh, keturis pagrindinius prioritetus. Pirmas dalykas, kaip aš jau sakiau, tai yra pagrindinių agentūros uždavinių gyventas, kaip, nemimas, kaip ir numatytas teigiamajame reglamente. Kitas dalykas e, yra agentūros organizacinės struktūros sutvarkymas, turiu galvo personalą ir panašiai. Trečias dalykas, išplaukiantis tiesiog iš mūsų steigiamojo reglamento, agentūra parengs e, dirbą, e, E, kompetencijos centrams įsteigti ir taip mes bendradarbiausime su mūsų partneriais, e, išoriniais partneriais, bet taip pat ir su suinteresuotomis pusėmis valstybėmis narėmis ir e, taip pat Bruselio institucijomis, Libe komitetu, taryba ir kitais parlamento dariniais. Aš norėčiau pristatyti E, aš norėčiau pristatyti mano paties pagrindinius uždavinius susijusius su pagrindiniais prioritetais. E, valdymo sistema, kaip sakiau, yra pagrindinis mūsų prioritetas, kaip ir duomenų apsaugos sistemos. Mes norime užtikrinti, kad turimi duomenys būtų deramai saugomi ir e, naudojami. Be to šiais metais agentūra pradės įgyvendinti kai kuriuos strateginius projektus. Aš jau dimėjau, minėjau vis e, tam tikrus e, padalinius E, be to, agentūra perkels Eurodax sistemą iš, Strasbūr, iš Luksemburgo į Strasbūrą ir mes pradėsime ją tobulinti, kai tik bus e, priimtas Eurokas reglamentas. E, be to, agentūra aktyviai rems valstybės narės, kurios prisijungs prie sistemos valdomų sistemų. Dėl mūsų organizacijos kūrimo kaip jau sakiau, pagrindinis prioritetas personalo įdarbinimas. Mūsų darbuotojai šiais metais ir kitais metais e, turės išjudinti agentūrą, kad ji pradėtų dirbti e, deramų tempų. Aš e, pirmą kartą, kai kalbėjausi su jūsų komitetu, ir kalbėjau apie personalo įdarbinimą, man buvau draugiškai įspėtas, kad agentūros fizinis padalymas tarp skirtingų geografinių vietų gali sukelti e, problemų, e, kurios turėsime mes atremti. Tai aš puikiai suprantu šiuo požiūriu. Agentūra jau e, apsibrėžė savo misiją ir pagrindinius tikslus. Visa tai yra numatyta mūsų veikloje. Ir e, manau, kad e, mes jau gana rimtai pasirengėme savo veiklą ir mūsų organizacinė struktūra leidžia ją vykdyti. Finansinę nepriklausomybę užsitikrinsime šiais metais, nuo gegužės mėnesio, manau, taip jau turėtų būti ir tikimės, kad ilgalaikė strate strategija mūsų veiklai bus e, patvirtinta laikotarpiu nuo 2013 iki 2020 metų. Agentūrai reikia labai aiškių veiklos gairių ir strategija, kuri bus parengta iki šių metų pabaigos, tas gairės pateiks. Dėl kompetencijos centrų. Šiais metais mes sutelkėme jėgas į tai, kad būtų sukurta išsami valdysenos sistema. Be to mes galvojame, kaip būtų galima peržiūrėti ir pagerinti esamus veiklos procesus. Mes norime, kad mažesniais kaštais būtų pasiekti geresni ir greitesni rezultatai. Be to galvojame, kaip galima būtų bendrai sumažinti visos sistemos e, taupumą. E, galiu su malonumu Jūs informuoti, kad bent jau dėl valdysenos sistemos e, esame tikri, ji jau apibriešta ir šiuo metu yra gyvenimas konkretus veiksmų planas. Tai bus vienas mūsų pagrindinių prioritetų šiais metais ir artėjančiais metais nes e, geros valdysenos e, negalima pasiekti tik per vienerius metus. Dar dėl prioritetų norėčiau paminėti paskutinį dalyką. Nuo pat pirmos savo veiklos dienos agentūra pradėjo užmesginėti glaudžius ryšius su suinteresuotomis pusėmis. Aš galiu su malonumu pranešti, kad valdyboje atstovamos valstybės narės su agentūra palaiko labai gerus ryšius. Mes turime uh, patariamasias grupės, tai yra agentūros struktūros, organizacinės struktūros dalis. Ir tokiu būdu mes galime išspręsti visus strateginius klausimus, um, atsižvelgdami į sistemos poreikius valstybėse narėse. Tuo pat metu agentūra užmesgė glaudžius ryšius ir vykdomuoju, ir operaciniu lygmeniu, Dauguma e, mūsų agentūrų jau palaiko ryšį su Europol, e, CIPO ir kitomis agentūromis. Mes jau esame e, pasirašę supratimą memorandumą susipal, kad galėtume aiškiau nustatyti agentūros veiklos pobūdį. Ta agentūra bėgant metams ta, ta partnerystė, čia prašau, bėgant metams auks ir agentūra galės efektyviau dirbti atsižvelgdama į valstybių narių poreikius ir nuomonės e, sistemų veiklai, veiklą gerinant. Manau, kad tai gali atnešti naudos mūsų suinteresuotoms pusėms ir artimiausių metų ir tolimesnėje perspektyvoje. Per pirmosius mūsų veiklos mėnesius be abejo iškilo daug ir sunkumų kaip ir bet kokioje kitoje naujoje organizacijoje, bet esmė buvo ta, kad bent jau iki šiol mes e, turėdami ribotą personalą sugebėjome išplėsti veiklą. E, mūsų operatyvinė veikla auga, agentūros e, uždavinių mastas auga ir tai tęsis per artimiausius mėnesius ir tai e, daro tam tikrą spaudimą agentūrai, kad ir ji pati e, auktų ir e, įdarbintų visus numatytus darbuotojus anksčiau negu metų pabaiga. Šiais metais ir kitais metais iškils iššūkis sukurti deramai ištobulinti mūsų strateginius gebėjimus. E, pirmiausia, turėsime išvelgti į įvairiausią įmonių sąrangą skirtingomis finansinėmis aplinkybėmis. Kartais tai mums trukdo uh, daryti pažangą taip sparčiai, kaip mes to norėtume. O galiausiai dar vienas e, svarbus e, aspektas, kuris e, bent jau Strasbūrė šiek tiek apsunkina darbą, darbo sąlygas. Teja, nors ta darbo vieta jau yra e, atidaryta veiklai, tiesą sakant, tų patalpų neužtenka personalui, kad mes galėtume patenkinti visus agentūros strateginius ir veiklos poreikius. Aš tikiuosi, kad e, šias problemas mes išspręsime per artimiausius mėnesius, e, taip pat pasitardami su Europos parlamentu. Baigdamas galiu pasakyti, kad agentūros darbo pradžia buvo labai sėkminga E, agentūra įsibėgėja taip, kaip ir planuota. 2013 e, metais, ką mes ketiname įgyvendinti, e, ogi gyvendysime planus, kurie jau yra sukurti agentūrai, aš noriu akcentuoti, kad sklandi ir sėkminga mūsų veiklos pradžia iš esmės buvo pagrista puikiu agentūros e, E, puikiais agentūros santykiais e, su Europos komisija, e, su kitomis ES institucijomis ir valstybėmis narėmis, kurios yra agentūros valdyboje. Tuo aš noriu baigti. Ačiū. Two. Ačiū. Dabar perėsime prie kitos temos - biometriniai pasai. Išklausysime pono Štefan Lechner, kuris yra uh, E, piliečių apsaugos ir saugumo instituto direktorius Junktinėme mokslinio tyrimų centre. Jis pristatys preliminarius e, tyrimo duomenis, kai buvo bandoma išsiaiškinti, kokie yra biometrinių duomenų amžiaus apribojimai ir kokios yra prieigos prie biometrinių duomenų galimybės. Ačiū. Ačiū, ponios ir ponai. Norėčiau Jums pristatyti preliminarų vertinimą, vertinimą studijos rezultatų, kuri, kuri dar nėra iki galo baigta. Tiems, kam nėra žinomas jungtinių tyrimų centras, pasakyti, kad mm, mums vadovauja komisijos direktorato generalinis direktorius ir tai yra vienintelė agentūra, kurioje e, moksliniai tyrimai vykdomi Europos lygių. Taigi, mūsų kolegos vidaus reikalų generalinėme direktorate pavedė mums atlikti studiją, mes konsultuojame juos įvairiais moksliniais ir kitokiais klausimais. Nuo 2008 metų buvo daug diskutuojama apie tai, ar gali būti įmami nepilnamečių pirštų ant spaudai. Taip pat buvo keliamas klausimas, ar yra kažkoks minimalus amžius, nuo kurio techninių požiūrių yra prasminga imti pirštų anspaudus. Turbūt visi suprantate, kad dabar jau pirštų anspaudai nėra įmami rašalu, jie yra įmami pasitelkiant elektroninės priemonės. Taigi, į kokius klausimus mes gilinomės? Visų pirma, augimas. Vaikai auga, auga jų pirštai ir keičiasi jų pirštų ant spaudai. Taigi kyla klausimas, ar vyresnių asmenų ir didesni pirštų ant spaudai po tam tikro laiko vis bus atpažįstami. Taigi kėlėme klausimą, ar jie, e, ne, ar jie teoriškai bus atpažįstami, bet ar juos galės atpažinti mūsų naudojamos technologijos kitas klausimas. Jeigu pirštų anspaudas yra mažesnis, tai reiškia ir pirštų antspaudų savybės yra mažesnėme plote, tos e, ypatybės yra išsidėščiusios e, tankiau. Taigi kilo klausimas, ar pakanka vaizdo rezoliucijos mūsų turimuose prietaisuose. Taigi mes gilinomės į šios du klausimus, bet turbūt suprantate, kad ta užduotis mums buvo neįprasta. Nes turbūt supratote, kad mums teko lyginti to paties asmens piršto anspaudus per tam tikrą laiką. Taigi reikėjo susirasti tos pačius vaikus po keliarių metų ir po keliarių metų paimti to paties vaiko, to paties piršto anspaudą. Taigi turbūt galite įsivaizduoti, kad nedaug duomenų sistemų ar duomenų bazių turi tokių duomenų, tai yra pirštų ant spaudų paimtų po tam tikro laiko intervalo. Ir turbūt suprantate, kad ta studija turėjo užtrukti trejus ketverius metus. Mes esame labai dėkingi Portugalijos vyriausybei, nes ji mums leido pasinaudoti egzistuojančią anoniminę vaikų pir, duomenų, vaikų pirštų ant spaudų duomenų baze, taigi turbūt suprantate, kad e, čia svarbus yra duomenų anonizim, anonimizavimas, mes čia dabar nesileisime į tą filosofinę diskusiją <coughs> apie duomenų apsaugą. Taigi Portugalijos vyriausybė mums pateikė duomenų, tie pirštų ant spaudai buvo perduoti jungtinių tyrimų centrui e, su didelė apsauga. Aš pats asmeniškai lagaminėlėje vežiausi uh, tą medžiagą per Lisabonos oro uostą. Taigi turėjome sudarę griežtą sutartį dėl domenų saugumo. Ypatybės. Ištyrėme maždaug 1600 vaikų pirštų anspaudus. E, juos du kartus skanavome mūsų laiko intervalas buvo dviej, nuo dviejų iki keturių, ketverių su pusė metų. Vaikų amžius buvo nuo mažiau nei vienerių metų iki vienuolikos metų. Rezultatus patikrinome pasitelkę tris e, algoritmus. Aš čia tiesiog skaidrėje parodžiau e, pirštų ant spaudų skaitytuvą. Tačiau turiu pasakyti, kad mes e, naudojame algoritmus, tačiau tas prietaisas veikia kaip juodoji dėžė. Taigi mes nuskanuojame piršto anspaudą ir gauname atitikti. Ta atitiktis gali būti 90 ar 95 procentai ar 98 procentai. Būtent taip yra sukurti mūsų algoritmai ir tas atitikties procentas, kurį gavome, buvo nagrinėjamas. Taigi mes vadovavomės standartinė prielaida, kad pirštų ant spaudai bus atpažinti, o dabar reikėtų e, pagalvoti apie kitus aspektus, apie augimą ir pirštų ant spaudų savybių tankumą. Taigi šiek tiek nustebome, pamatė, kad augimas visiškai nekelia jokių problemų. Taigi tie pirštų ant spaudai, kuriuos turėjome duomenų bazėje, laikui bėgant augo, bet jie nelabai keitėsi. Taigi algoritmai mums padeda atpažinti ir tuos pirštų anspaudus, kurie buvo paimti po, po, vėliau po ketverių su pusė metų. Jų ypatybės nepasikeitė smarkiai nepasikeitė ir tai yra labai gera žinia. Žinoma, čia daroma prielaida, kad e, žmogus auga to lygiai, bet e, taigi algoritmai yra pakankamai patikimi Jie padeda atpažinti pirštų anspaudus, kai jie padidėja, auga. Tai mus nustebino, tas klausimas buvo ir anksčiau keliamas, tačiau niekada nebuvo atliktas išsamus tyrimas. Kita, kita preliminari išvada - dydis taip pat nekelia problemų. Taigi visų pirma gilinomės į pirštų anspaudų ypatybių tankumą Taigi mūsų matas buvo 500 taškų colyje, tokia yra rezoliucija. Ir pamatėme, kad jeigu turime normalaus dydžio e, piršto anspaudus, algoritmai padeda rasti jų atitikti. Jie gali padėti at... nusatyti ir mažesnių piršto anspaudų uh, atitikti. Taigi 500 taškų colyje yra pakankama rezoliucija, pakankamas matas, leidžiantis mums e, aptikti ir mažesnius, suderinti ir mažesnius pirštų anspaudus. Toliau gilindamėsi į techninės savybės, e, padarėme dar vieną išvadą. Labai svarbus dalykas yra kokybė. Portugalijos pateiktose duomenyse nustatėme, kad kokybė gerėja didėjant amžiui. Jeigu paimate pirštų anspaudus, juos registruojate, reikia atkreipti ypatingą dėmesį į tai, nes mums susidarė įspūdis, kad uh, duomenų bazėje jaunesnių vaikų pirštų ant spaudų kokybė buvo prastesnė, tačiau tai nėra universali taisyklė. Ir labai mažų, aptikome ir labai mažų vaikų pirštų ant spaudų, kurių kokybė buvo puikiai. Taigi viskas priklauso nuo pač, pačių pirštų ant spaudų paėmimo proceso. Taigi, pats paėmimo procesas, piršto ant spaudų paėmimo procesas yra svarbus, svarbu ar pirštas drėgnas ar ne. Bet apskritai bendra tendencija buvo ta, kad kuo jaunesni vaikai, tuo prastesnė e, piršto ant spaudų kokybė. Taigi peršasi išvada, kad įmant labai mažų vaikų pirštų ant spaudus, reikia atkreipti dėmesį į pirštų ant spaudų paėmimo procesą. Žinoma, nesakome, kad labai mažų vaikų pirštų ant spaudų kokybė visada bus bloga. Ne, tiesiog reikia atkreipti dėmesį į procedūrą. Taigi, pirštų ant spaudai gali būti atpažįstami ir po ketverių uh, su pusę metų, turint galvoje proporcingą pirštų ant spaudų augimą, uh, galima būtų daryti išvadą, kad e, pirštų antspaudai gali būti atpažįstami ir po ilgesnio laiko. Ir man, tai, kad pirštų antspaudai yra maži, šiuo atveju nėra svarbu, kai kalbame būtent apie šią rezoliuciją. E, pirštų antspaudų kokybė turi lemiamos reikšmės, tačiau čia kalbame ne tik apie vaikus, bet apskritai apie visų pirštų antspaudų e, kokybę. Jei bus prastai e, paimtas pirštų anspaudas, tai gausite arba baltą, arba juodą vaizdą ir nieko negalėsite atpažinti. Taigi visada kokybė yra svarbi, bet e, dirbant su vaikais reikėtų e, atkreipti didesnį dėmesį, nes, pavyzdžiui, vaikai mėgsta dėti pirštus į burną, jos čilpti. Dabar pereinu prie kito klausimo - minimalus amžius. Preliminari preliminarūs rezultatai rodo, kad nereikia nustatyti minimalaus e, amžiaus. Galima imti ir mažesnių nei vienerių metų vaikų e, piršto anspaudus e, ir juos bus galima atpažinti ir po ketverių metų arba netgi vėliau. Taigi, kaip jau sakiau, labai svarbi pirštų anspaudų gavimo procedūra. Ir jeigu kas nors norėtų nustatyti vis dėlto minimalų amžių, tai tiesiog pagrindinis principas būtų tinkamas pačių anspaudų paėmimo procesas ir tada amžių tikrai galima būtų mažinti neribotai. Taigi daugiau pastabų neturiu. Studija, šią studiją užsakė, kaip jau sakiau, mm, komisijos vidaus reikalų generalinis direktoratas. Galutinius rezultatus mes pateiksime vasarą, kol kas dar turime tik preliminarius e, rezultatus. Taigi ačiū Jums už galimybę juos pristatyti. You we... Ačiū už pristatymą. Dabar suteiksime žodį ketvirtajam svečiui, ponui Belseriui, kuris pristatys Fidelity projektą susijusios su pirminių, duomenų, pirminių dokumentų apsauga. E, nors pats pristatymas skaidrės yra angliškai, bet kalbėtos kalbės olandiškai, todėl prašome įsijungti ausines. om een onderdeel van het Fidelity-project te presenteren en met name de brondocumenten. Labai ačiū, dėkui už suteiktą galimybę pristatyti šį dokumentą. E, tas dokumentas e, yra e, komisijos finansuojamas laikotarpiu nuo 2012 iki 2016 metų ir čia kalba apie viešą ir privačią partnerystę. Kalbame apie tokius dalykus kaip elektroniniai pastai, to dokumento įved, reikalavimo įvedimas ir jų naudojimas. Taigi, kalbant apie elektroninius pasus, po e, rugsėjo 11 išpolių ši tema e, susilaukė nepaprastai daug dėmesio ir e, ypač e, tai e, dažnai buvo diskutuojama IKAO rėmose. IKAO nustatė konkrečius e, reikalavimus šiems pasams ir sakė, kokia biometrinė informacija turi būti įtraukta į tuos pasus. E, tie kriterijai buvo nustatyti 2004 metais ir jau 2005 metais buvo sukurti, pagaminti pirmieji e, pasai su e, mikroschemomis. ICAO reikalavimus perėmė ir Europos komisija ir per reglamentą įvedė e, tam tikrus reikalavimus kelionės dokumentams, e, gyvena, e, gyvenamosios vietos leidimams ir vizų išdavimo dokumentams. Kaip žinia, pagrindinis dokumentas yra elektroninis pasas, tačiau nepaisant to, pasai gana ženkliai skiriasi, yra gana didelė įvairovė. Mes žinome, kad jau dabar yra E, nustatyti reglamentai tiek IKAVO, tiek Europos komisijos lygių, bet taip pat veikia nacionaliniai teisės aktai, kurių kiekviena valstybė turi laikytis, e, išduodama pasus ir kiekvienos valstybės paso pavyzdį, pavyzdžius galime čia matyti. E, bendrai galime pasakyti, kad pasaulyje yra maždaug 3000 skirtingų pasų ir pasinaudojant e, skirtingas sistemas, pavyzdžiui, Vokietijos arba ISO sistemą, e, galima patikrinti, ar tie pasai e, yra autentiški, ar jie yra tikri. Kita vertus, tuose dokumentuose galima rasti labai daug ypatingų kos informacijos apie žmogų. Pirmiausia, kalbėsime apie šaltininį dokumentą, kuris yra e, tarsi E, šių reikalavimų bazė, bet turime pripažinti, kad tarptautiniu mastu nėra priimtų aiškių reikalavimų ir nėra keičiamas informacijos. Ar mes kalbam apie portugališką ar apie olandišką e, šaltinį, e, tokį pagrindinį dokumentą, kiekvieną kartą turime suprasti, kad jis bus kitoks. Junktinėse Amerikos valstijose net yra E, yra apie 2000 tokių šaltinių dokumentų. Nėra kažkokio tai vadovėlio ar informacijos apie tai, kokie turi būti tie šaltinio dokumentai. Ir e, nėra nustatytos aiškios, aiškus kriterijai, kaip e, tie dokumentai turėtų atrodyti. E, Europos Sąjungoje yra iškelti minimalūs reikalavimai kelionės dokumentams E, taip pat mes žinome, koks turi būti išduodamas leidimas gyventi ES trečiųjų šalių piliečiams. Yra nustatyti spausdinimo metodikos reikalavimai, e, apsaugos reikalavimai ir asmenybės nustatymo reikalavimai. Taigi tie dokumentai, e, jeigu jie tenkina šios reikalavimus, yra pakankamai gerai apsaugoti nuo klastojimo. Kasgi tai dabar yra svarbiausia? Visi tie pasai, deramai, e, e, kurių saugumas yra pakankamai apsaugotas, e, vis tik dar labai skiriasi. Ar mes galime tuos dokumentai, tais dokumentais pasitikėti? Taip, yra saugumo priemonės, yra biometriniai duomenys, tačiau neretai klausime, ar e, negali būti taip, kad vadinamasis šaltinio dokumentas yra neteisingas. Štai, e, pavyzdžiui, Prancūzijoje yra užfiksuota, e, e, kad nuo pusės milijono iki milijono pasų gali būti suklastoti. Tai yra būdinga ne tik Prancūzijai, tą patį galime nustatyti ir kitose šalise. Žmogaus tapatybės nustatymo grandinė. Ji prasideda nuo žmogaus gimimo, paskui e, tas e, identitetas yra fiksuojamas skirtingais būdais. E, mes ką tik kalbėjome apie gimimo liudijimus, apie atitinkamus dokumentus, kurie turi būti išduodami vos kūdikiu gimus. Kodėl mes tiek daug dėmesio skiriame pasams ir tapatybės dokumentams kodėl mes neskiriame tiek daug dėmesio vadinamiesiems šaltinio dokumentams, kurių pagrindų tie e, tapatybės dokumentai yra išduodami. E, tie šaltininiai dokumentai dažniausiai tai yra e, gimimo liudijimas, turime galvoje, e, nėra standartizuoti labai ženkliai skiriasi skirtingose valstybėse narėse gimimo liūdimai ir kartais net nėra logikos, kuri paaiškintų, kodėl pasirenkamas vienokio ar kitokio turinio dokumentas. Kita vertus, nėra nustatyta saugumo reikalavimų bendrų tokiems dokumentams. Mes ES valstybėse narėlėse dabar atliekame gimimo liudijimų tų šaltinio dokumentų tyrimą ir e, žiūrime, kokiais kriterijais yra vadovavimasi, kokia yra spausdinimo technika. Ir pamatėme, kad e, e, reikalavimai yra labai negausus, dėl to tuos dokumentus yra labai lengva suklastoti, bent jau ES valstybėse narise, ir dėl to iškyla e, nemažai problemų išduodant vėliau asmenybės dokumentus. Ir e, E, savininkas neretai to dokumento taip pat gali susidurti sunkumais. E, e, Niderlanduose, pavyzdžiui, yra 2 milijonai gyventojų turinčių prancūzišką pasą ir paaiškėjo, kad didelė dalis tų pasų yra suklastoti. Jie turėdami prancūzišką pasą bandė atvažiuoti į Niderlandus ir jų, jo pagrindų uh, pretenduoti į Olandijos pilietybę. E, problemos iškyla e, ne tik ES, tai yra pasaulinio masto e, klausimas. Ieškome sprendimų per ICAO, Tarptautinės Vilnės aviacijos organizaciją, kuri kuria konkrečias gairias pasams. Ir apie 50 skirtingų kriterijų KAU yra nustačiusi, kad tie vadinamieji šaltinio dokumentai būtų geriau apsaugoti. Ir e, todėl e, dabar atlikus tam tikrus tyrimus į KAU gali išduoti gana neblogas gairias. E, Interpolas domisi šią temą taip pat. Neseniai buvo priimta Interpolo rezoliucija dėl E, vadinamųjų pirminių dokumentų e, apsaugos ir yra iškelti išduotas aiškus tarsi leidimas toliau tęsti tos tyrimus. Europos Sąjunga dar tarybai pirmininkaujant Belgijai e, svarstė pirminių dokumentų klausimą ir sakė, kad sutvarkius šį, šią sritį ES e, tapatį, piliečių tapatybės dokumentai būtų žymiai geriau apsaugoti. E, buvo parengti konkretus dokumentai, iniciatyva buvo bandoma įgyvendinti ir dabar jau galime rasti šiek tiek informacijos. Kaip e, galime įvertinti ES padėtį pasaulyje. Pasaulyje yra daugybė skirtingų normų, uh, reikalavimų kelionių dokumentams ir mes dabar bandome priimti čia e, konkrečias specifikacijas pirminiams dokumentas. E, kaip sakiau, yra labai aiškiai reglamentuojami pasai, kelionės dokumentai, gyvenimo leidimai ir patėjo pats laikas jau e, griežčiau reglamentuoti ir pirminį dokumentą. Iškyla vienas klausimas kurį mes patys turėtumėm atsakyti. Ar ES yra suinteresuota e, suderinti pirminius dokumentus, pavyzdžiui, gimimo liudijimus visoje ES? E, ten sudėtingas tas klausimas. Ir kitas dalykas, mes turim patys savęs paklausti, ar reikia e, tų, sukurti tų dokumentų išdavimo harmonizuotą procedūrą. Vienas dalykas yra patys dokumentai, kitas dalykas yra, jeigu mes nevaldysime jų išdavimo procedūrų ir kontrolės procedūrų, tai e, kaži, ar e, iš tiesų bus pasiekta per tai naudos. Lygiai taip pat reikėtų sukurti e, informacijos apie pirminius dokumentus surinkimo sistemą. E, čia privat, privačių asmens duomenų apsaugos klausimas iškyla. Manau, kad reikia pirmiausia iškelti minimales normas, minimalius reikalavimus tiems dokumentams. E, gimimo e, liudyme pirmiausia turėtų būti nurodoma bazinė informacija, nes iš jos po to išplauks, pavyzdžiui, kelionės dokumentas. Ir tas dokumentas turi būti pakankamas e, nustatyti vieno ar kito ES piliečio tapatybę. Išduodant pirminį, geriau apsaugotą pirminį dokumentą, mes e, e, jau galėtume pasiekti nemažai pažangos. Taigi, elektroninių pasų sistema užtikrino greitesnį sienų pervažiavimą, kirtimą. E, bet čia iškilo kiti klausimai, apie kuriuos aš jau kalbėjau. Tai yra privataus asmens, privačių asmens duomenų apsauga ir pirminis dokumentas. Reikia aiške, aiškesnio reglamento, kurį turėtų padaryti Europos komisija. E, tasai projektas, kurį mes vykdėme, Fidelity, e, vyko 18 valstybių narių, kaip sakiau, dirbo ir valstybinės, ir privačios įmonės, dalyvavo universitetai, bendrovės valstybinės įstaigos, administracijos įstaigos. Tas projektas tęsis iki 2016 metų ir e, manau, kad jam baigus mes turėsime pakankamai informacijos apie svarbiausius per šį projektą išsikeltus klausimus. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Štaigi, išklausėme savo svečių. Dabar galima užduoti klausimų, nes dar turime laiko iki antrosios klausimų dalies, kuri prasidės po 45 minučių. Ponas Koelio tikriausiai norėtų tarti žodį, žodį klausimų. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems e, svečiams už, prieš, už pristatymus. Jie buvo labai naudingi. Ačiū pasakyti ponui Tudoračiui kad mes labai džiaugiamės, jog SIS2 pagaliau įsigalios. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kaip Jūs lyderiavote, kaip Jūs vadovavote šiam, šiam projektu, kaip Jūs pragmatiškai dirbote ir suvedėte visus prie vieno stalo, susudinote visus diskusijom. Manau, kad SIS2 įvyko lūžis tada, kai Jūs perėmėte darbą ir kai buvo suburta e, bendroji valdyba, kurioje valstybės narės prižiūrėjo šio projekto įgyvendinimą. Taip pat sveikinu poną Garkovą. Kaip žinote, e, mano pranešimu parlamentas prašė įkurti šią agentūrą, Todėl mes džiaugiamės, kad jūs dirbsite, sėkmingai dirbsite. Nežinau, kuriam iš tų dviejų svečių e, bus skirtas klausimas, bet noriu užduoti klausimą apie reglamento 19 straipsnį. Tenais yra numatyta informavimo kampanija tam, kad visuomenė sužinotų apie E, duomenų saugojimą, piliečių teisės ir naują, naują sistemą. Nežinau, kas bus už tai atsakingas, ar komisija, ar agentūra. Ar jau buvo kas nors padaryta dėl visuomenės informavimo? Taigi norėčiau sužinoti, kaip dėl šios straipsnio įgyvendinimo. Pone Lechnerį, ačiū Jums už pristatytą tyrimą. Jau keletą metų gyniau tą poziciją, kad būtent pirštų, dom, pirštų atspaudų įmimas yra problema, o ne kas nors kita. Ir jūsų tyrimo rezultatai patvirtina tai, ką mes Libėje visą laiką gynėme. Tačiau jūs sakėte, kad tyrimas nėra baigtas. Norėčiau sužinoti, kodėl tyrimas nėra baigtas ir ko trūksta jam pabaigti. Kada tikitės, kad galėtumėme gauti galutinį e, šios svarbaus tyrimo rezultatų vertinimą. Ir galiausiai, ponė Belseri, jūs. E, aš jums visiškai pritariu ir pats tą sakiau vakar. Europos samus pasų E, silpniausia vieta yra sunkumas nuskaityti pasus. Skirtingai valstybėse narėse yra išduodami asmens dokumentai. Kai kur yra reikalaujama turėti asmens tapatybės kortelę, kai kur nebūtina turėti asmens tapatybės kortelės, kai kuriuose valstybėse narėse uh, pištų atspaudai e, yra įvedami į korteles, kai kur ne, kai kur pištų atspaudai yra susijęti su baudžiamumu ir netgi kultūriškai siejama pištų spaudų ėmimas su nusikaltimais. Taigi aš pritariu viskam, ką Jūs pasakėte, bet kyla klausimas, ką mes galime padaryti. Jūs teisingai sakėte, į kau neturi įgaliojimų mm, keisti šitų nuostatų. Europos parlamentą riboja sutartys. Dabar tie pirminiai dokumentai yra nacionalinio lygmens klausimas. Ką mes dabar galime padaryti, tai būtent spausti tarybą, kad būtų numatytos gairės kaip mes Europos lygmenių galėtumėm spręsti šią rimtą problemą, kurią jūs puikiai pristatėte. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Sipel, jūs irgi norėtumėte tarti žodį. Taip, pirmininkė. Aš turiu du konkrečius klausimus. Bet pirmiausiai trumpas pastebėjimas. Nežinau, nesu tikra, ar Ar tikrai nebus taip, kad ateityje pirštų atspaudus ir tuos biometrinius duomenys imsime iš visų piliečių? Jeigu techniškai būtų galima susijęti šitos duomenus su e, kitais e, duomenimis ir tada kurti profilius, man tokia mintis nelabai patinka. Taigi, ponė Lechneri, mano pirmas klausimas. Jūs. E, kalbėjote, pasakojote apie tai, iš kur gavote pirštų atspaudus tyrimui. Norėčiau paklausti, ar tėvam buvo pranešta, kad vaikų pirštų atspaudai buvo įmami? Ir, mone Belzeri, klausimas jums, jūs kalbėjote apie tai, kad yra nemažai žmonių, kurie turi tikrą galiojantį pasą, bet jisai, jo duomenys jame nėra tik, nėra tinkamai nurodyti, nes buvo problemų su tuo pirminiu dokumentu. Tai ar mes turime daugiau duomenų apie tuos asmenys, ar jie legaliai atvyko Europos Sąjungą, ar jie nori čia dirbti? Pone Matiju. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai norėčiau uh, padėkoti visiems kalbėjusiesiems už uh, prezentacijas dėl e, SIS E, sistemos. E, aš manau, kad mes pasiekėm gerų rezultatų ir aš jais džiaugiuosi. E, kaip jūs siejate sienų apsaugą su savo veikla konkrečiai? Tai yra mums labai svarbu. Pone Tudor, aš dėkoju Jums už labai puikų pasisakymą. Jūs kalbėjote apie veiksmų planą šiems metams. Gal galėtumėt pateikti daugiau detalių? Pone Lechner, ar jūs um, ketinate, tarp kitko, ačiū už pristatytą tyrimą, ar ketinate paskelbti tą tyrimą ir jo rezultatus viešai? Jūs ketinate tai pristatyti šiandien, bet ar Europos komisija iš tiesų nori išplatinti šios rezultatus vietoj to, kad e, juos konfidencialiais toliau laikytų? Ir noriu padėkoti ponui Belseriui už projektą, kurį jūs mums pristatė. Tai yra, aišku, nepaprastai svarbus projektas, bet akivaizdu, uh, E, kilmės e, pirminiai dokumentai ir kova su jų klastojimu yra nepaprastai svarbus dalykas. E, Europolas turbūt dar ir šiandien apie tai kalbės. Bet kai jūs paminėjote Prancūzijos skaičius, keletą kartų tai padarėt ir kai sakėte, kad Prancūzijoje yra milijonas, o gal net ir pusantro milijono suklastotų pasų tarp šešių milijonų, ar tikrai taip gali būti, ar gali būti, kad 20 procentų prancūziškų pasų yra suklastoti. Ar jūs e, nesiremėt kažkokiu tai tik spaudos straipsniu? Aš turiu kitokius skaičius, juos jau minėjau plenarinėme posėdėje. 20 procentų vienos valstybės pasų, bet to tai yra mano valstybė, tai yra tikrai šokiruojantis skaičius. Aš turiu 2011 metų skaičius, e, oro ir pasienio policijos duomenys. Prancūzijoje. Oficialūs duomenys, ne kažkoks tai e, žurnalisto straipsnis. E, ir e, buvo sakoma, e, kad skaičiai yra kur kas mažesni negu jūsų minėtieji. E, tai yra 2011 metų statistika ir ji yra nepalyginamai mažesnė negu tai, ką jūs dabar minite. Aš žinau, kad policija kovoja su klastojimu. Vienas žmogus kiekvienoje prefektūroje, e, prancūz, kiekvienoje e, Prancūzijoje yra skirtas kovoti tam, kad būtų kovojama su suklastotais dokumentais. Aš nemanau, kad užtenka apsiriboti vieno ar kito laikraščio straipsnių, kuris pateikia visiškai neteisingą informaciją. Aš nesakau, kad Prancūzijoje viskas tobula, bet skaičiai, kuriuos pateikėte, yra absoliučiai klaidingi. Thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Bandau suprasti, apie ką mes čia kalbame. Pavyzdžiui, dėl SIS2 sistemos. Man kyla uh, paprastų klausimų. Kam priklauso kodas, kas gali tą kodą tvarkyti, jį keisti. Ir jeigu mes pirksime paslaugas iš šalies, naudosime kažkokiamis monopolijomis, tai ateitie labai brangiai kainuos. Dėl sąsajų, ar galima į kodą įtraukti naujų sąsajų? pavyzdžiui, įtraukti tokių programų, apie kurias šiandien net negalvojame. Taigi, nes jeigu reikės um, atverti kodą įvairiais lygiais, tai gali prireikti pirkti visiškai naują sistemą. Ir dar noriu paklausti, kokia platforma yra pagrista šį programą. Ačiū. Ačiū, ponė Gijom. Oui, Ačiū. Aš e, e, norėčiau pritarti Matiju. Jeigu yra kovojama, e, būdavo jau ir anksčiau kovojama su pirminių dokumentų klastojimu, tai ta kova turi būti tesiama. Ir tarp kitko būtų, buvo įdomu išklausyti jūsų pranešimą tą temą. Šis mūsų posėdis labai įdomus, nes e, svarstome įvairiausias E, technologinius aspektus, kurie e, papildo bendro pobūdžio diskusiją migracijos klausimais. Ir čia e, labai įdomu buvo, jeigu leistumėt tokį pavyzdį pateikti, išklausyti tokius faktus, kaip, pavyzdžiui, vaiką, kuris bandė savo pirštą spaudą padaryti cukrumi. Tai buvo toks labai mėgėjiškas dalykas. Ir atrodo, kad čia tokių atvejų irgi buvo fiksuota. Bet kita vertus, Europos parlamente mes kalbame apie rimtesnius, sudėtingus, labai komplikuotus e, duomenų kaupimo būdus ir kalbame, kokia didelė rizika yra tokio dalyko. Taigi, matome, kad jūsų tyrimas apima labai platų mastą, nuo tokio mėgėjiško iki e, super technologinio. Aš manau, kad ateityje mes daugiau dar pakalbėsime apie tą pirštų ant spaudų klausimą, nes mus visus labai sudomino tai, ką jūs sakėte apie vaikų amžių, apie tai, kada reikia imti jų pirštą ant spaudus ir galiausiai kaip e, tas tapatybės e, nustatymo būdas kinta jiems augant. Aš tik tai norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate e, savo pranešime e, amžiaus įtaka e, kitose srityse. E, pilnametystė, nepilnametystė žmogaus augimo reikšmė valstybėse narėse, apie tai yra nemažai kalbama. Ar piršto ant spaudų klausimas ir piršto ant spaudų paėmimo ankstyvoje jaunystėje E, aspektas gali padėti nustatyti žmogaus amžių vėliau. Yes, child, my... Aš vaikystėje niekaip nesuprasdavau, kodėl manęs prašydavo nuolat plauti rankas. Dabar suprantu, kad būdavo norima mano pirštų anspaudus paimti. Ponas Tudač sakė, kad, Tudaračius sakė, kad SIS2 galės kaupti daugiau duomenų. E, SIS1 sistemoje turime tik 6 milijardus duomenų vienetų. Taigi, kodėl bus išplėsta duomenų bazė? Kas pateks į tą duomenų bazę ir kokie yra duomenų įtraukimo kriterijai? Ar bus saugomi duomenys apie visus asmenys, kurie atvyksta, išvyksta, ar e, tai bus ES piliečių duomenys, ar mes čia kalbame apie asmenys, kurie kreipiasi dėl vizų, ar tai yra asmenys įteik, įtariami tam tikrais nusikaltimais, pavyzdžiui, terorizmu. Taigi, kokius, e, kokie duomenys bus įtraukti ir ar jie kada nors bus perdodami trečiosiam šalims. Pon, ponas Lechner, galbūt neteisingai išgirdau, bet jūs berot sakėte, kad yra milijonas e, Niderlandų piliečių, e, kurie turi suklastotus pasus. Taip pat kalbėjote ir apie Prancūziją. Taip pat nuo pusės milijono iki milijono suklastotų dokumentų Prancūzijoje. Nežinau, ar kalbėjote apie pirminius dokumentus ar apie kažką kitą. Uh, Taigi, kiek suprantu, jūs kalbate apie tos skaičius, kurie yra žinomi. Tai yra identifikuotieji atvejai, tačiau nėra žinoma, kiek asmenų dar yra turi suklastotų dokumentų ir jie nėra nustatyti. Aš darau prielaidą, kad tie asmenys turbūt yra neteisėti migrantai arba nuo teisingumo besislapstantis nusikaltėliai. Turbūt dauguma jų yra nelegalus migra migrantai ir juos reikėtų kontroliuoti. Ir paskutinis klausimas. Kas, kas padirbinėja, klastoja tos dokumentus? Ar mes čia kalbame apie didelio masto organizuotą nusikalstamumą, ar vis dėlto tai yra uh, pavieniai smulkus atvejai. Galbūt kova su šia problema padėtų kovoti su daug platesniu skaičiumi problemų. Ačiū. Išklausėme daug klausimų, kai kurie iš jų buvo labai konkretus, tikslus. Paprašysiu dabar sureaguoti atsakyti į klausimus, pakomentuoti pateiktus pasiūlymus ir siūlau pasisakyti tą pačią tvarką, kokią išklausėme pranešimus. Pirmiausia, ponas Tudaračia. Ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus ir aktualius klausimus. Atsakysiu eilės tvarka į klausimus susijusius su SIS2. Visų pirma, ponui Koelio noriu padėkoti už labai malonius žodžius informavimo kampaniją. Taip, 19 straipsnėje yra numatyta informavimo apie SIS2 sistemą kampaniją ir mes jau porą mėnesių rengėme tą kampaniją. Taigi jau dabar esame parengę brošiūrų, plakatų, kurie paruošti spausdinti. Taip pat įkvenam projektus su valstybėmis narėmis. Ir šiuo metu platiname parengtą medžiagą. Ta medžiaga mes pasitikrinome su valstybėmis narėmis ir ji dabar yra teikiama valstybėms narėms, nes būtent valstybės narės yra atsakingos už tos medžiagos platinimą savo teritorijoje oro uostuose, policijos nuovadose ir taip toliau. Tai yra visose tose vietose, kuriuose piliečius reikia informuoti apie SIS2. Taip pat ir E, infor, bus informuojami sistemos naudotojai. Mes taip pat e, platinsime e, tą informaciją ir parlamentas čia taip pat bus įtrauktas, taigi kai tik parengsime galutinai tą medžiagą, tai bus po vienos ar dviejų savaičių, ją atsiūsime ir Europos parlamentui. Toje medžiagoje bus nurodyti apsaugos mechanizmai, Taip pat tvarka, pagal kurią piliečiai gali prašyti, kad būtų ištaisyti apie juos turimi duomenys. Taip pat buvo pateiktas klausimas apie duomenų perkelimą į SIS2, taip pat sienos apsaugos pareigūnų vaidmenį. Sienų apsaugos pareigūnai taip pat, žinoma, yra sistemos naudotojai kartu su kitomis teisėsaugos institucijomis. Jau sakiau, kad balandžio 9 bus pereinama prie sistemos, taip pat gegužės 9 numatytas dar vienas svarbus etapas, kai bus išjungta SIS1 sistema ir pradės veikti SIS2 ir EULISA pradės visapusiškai veikti. Kitų patikrinimų nebenumatyta, nuo gegužės 9 dienos e, SIS2 visapusiškai veiks. Yra ir dar vienas uh, svarbus elementas e, SIS2 sistemoje, tai yra biometriniai duomenys, tačiau tai bus padaryta, tie duomenys bus įtraukti po to, kai komisija Europos parlamentui pateiks atitinkamą ataskaitą. Dar vienas klausimas, kam priklauso kodas? E, kodo savininkai yra komisija, taigi mes esame iki šiol buvome atsakingi už e, SIS2 sistemą, mes esame perkančioji organizacija ir sistemą kūrenti organizacija. Vėliau, gegužės 9 dieną, tas kodas bus perduotas agentūrai, tada jau ji bus atsakinga už tą, už tą sistemą ir už kodą. Ir bus galima plėsti sistemą, bus galima ją keisti. SIS2 platforma Tai yra specialiai parengta programinė įranga, tai nebuvo įsigyta gatava įranga. Taigi kal... ta platforma iš tikrųjų yra SIS2 platforma. Toliau kitas aspektas. Vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurių padaugėjo įspėjimų skaičių sistemoje, buvo ES plėtra. Taip pat įspėjimų daugėja ir dėl intensyvesnio naudojimosi sistema. 2010 metais buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo gilinamasi į įspėjimų kiekvienoje valstybėje narės skaičiaus kitimą ir mes mm, padarėme išvadą, kad tų įspėjimų artimiausiais metais padaugės iki 75 milijardų, maksimalus numatytas skaičius yra 100 milijardų. Taigi yra numatyti pajėgumų didinimai ir vartotojai galės naudotis gana stabilią aplinką. Taip pat, kieno duomenys bus kaupiami sistemoje? Bus kaupiami ir ES piliečių, ir e, nepiliečių duomenys, taip pat bus kaupiami duomenys apie e, pačius įvairiausius daiktus, e, lėktuvų variklius, ginklus šaudmenis, pavoktas e, ar pamestas kredinės korteles ir taip toliau. Taip pat bus į sistemą įtraukti trečiųjų šalių piliečiai, kuriems draudžiama atvykti į ES. Taip pat e, asmenys, kurių atžvilgių yra išduotas Europos arešto orderis. Taip pat bus registruojami dingę asmenys, dingę vaikai, taigi sistema turėtų padėti ir ieškoti dingusių asmenų. Ir paskutinis klausimas. Buvo klausima, ar SIS-2 esanti informacija gali būti perduota trečiosiam šalims. Atsakymas yra aiškus - ne. Ir tai draudžia sutartis ir teisinis pagrindas. Ir dar dėl. E, studijos apie, domen, apie pirštų anspaudus e, paskelbimo. Ta studija užsakė vidaus reikalų generalinis direktoratas ir galiu Jūs patikinti, kad kai gausime baigiamąją ataskaitą, tai pasidalinsime tą ataskaitą su Europos parlamentu. Suteikiame žodį ponui Garkovui, prašome visus e, laikytis to paties pavyzdžio ir atsakyti labai glaustai klausimus. Ponas Garkovas, Ačiū pirmininkė, nežinau, ar man beliko neatsakytų klausimų. Kalbant apie SIS-2, galiu tik tai patvirtinti, ką pasakė ponas Tudoračia. Nuo vasario 9 dienos prasidės sistemos priežiūros laikotarpis ir komisija perduosiu visus valdymo svertus ir šios sistemos valdymo svertus. Ir nuo tada mūsų agentūra administruoja šią sistemą ir bus daromi pakeitimai, jeigu kils poreikis, jeigu valstybės narės tokį poreikį įvardins. Ačiū. Ponas Lechneris dabar gali atsakyti klausimus. Ačiū. Aš irgi norėčiau atsakyti pailiui klausimus. Pirmiausiai dėl tyrimo, kad sakau, kad kol kas yra tik preliminarūs duomenys, ko trūksta. Trūksta paties tyrimo. Mes e, vykdėme tyrimą, bet po to reikia dokumentuoti viską, ką padarėme. Ir mes džiaugiamės, kad dabar mes galime pranešti rezultatus. Uh, bet tyrimo tekstas pats savaime, jis dar nėra parašytas ir mes norime padaryti e, tinkamas, aiškės išvadas ir tas darbas dar nėra atliktas. Kol kas dabar yra. Manoma, kad iki spalio mėnesio galutinė tyrimo rezultatai bus suvesti. Taip pat buvo klausta, kodėl taip ilgai vykdėme šitą tyrimą. Tai būtent todėl, kad. Um, piršto atspaudų yra labai jautrus klausimas. Reikėjo labai daug mm, visko padaryti, kol išsiaiškinome, kaip galėtumėm iš Portugalijos gauti tuos duomenis ir kokiomis sąlygomis ir kad tai būtų teisiška, teisėta. E, dalyvavo ir Portugalijos vyriausybė, ir ES mm, duomenų apsaugos atitinkami pareigūnai ir e, Portugalijos vyriausybė turėjo nuspręsti, kiek ir kaip, kiek duomenų galima pateikti ir kaip juos pateikti. E, vidury krizės buvo perrinkta Portugalijos vyriausybė. Tai reikėjo viską pradėti nuo, nuo nulio, kad vėl gautumėm naujosios vyriausybės leidimą. Ir mes labai džiaugiamės, kad galų gale leidimą gavome ir Ir, ir tikimės, kad e, po kokio pusmečio jau bus ta tyrimas visiškai baigtas. Kitas klausimas buvo apie tai, ar galima imti bet kokio amžiaus vaikų pirštų anspaudus. Mes ne visai tą tyrėme, bet iš principo galim pasakyti, kad jie yra atpažįstami bet kokio, bet kokio amžiaus. Portugalijos vyriausybė, Portugalijos administracija ima piršto ant spaudus bet kokio asme, amžiaus vaikų. Uh, Ir mes šio tyrimu neketiname priimti sprendimo, nuo kada reikia imti pirštų atspaudus. Mes tiesiog kalbame apie techninės galimybės. Sakome, nuo kada tai yra įmanoma padaryti, o jau politinis klausimas yra, kokį sprendimą priimti. Kitas klausimas buvo, ar informavome vaikų tėvus apie tų duomenų naudojimą. Reikėtų kreiptis į portugalų. E, Portugalo tinkamas institucijas. Jie yra surinkę tuos duomenys ir tuos duomenys jie saugo pagal atitinkamus nacionalinius duomenų apsaugos reikalavimus. Būtent todėl mums taip ilgai užtruko, kol gavome leidimą naudoti šiuos e, duomenys. Mes e, naudojame tik tai elektroninius pirštų atspaudus, mes negalime atsekti, koksai tai yra asmuo, kuris gyvena ir taip toliau. Ir mes neturime jokių duomenų apie tą duomenų bazę, tik tai tuos elektroninius e, pirštų atspaudus. Taigi aš galiu paklausti e, Portugalų atitinkamų institucijų, e, užduotėjams šitą klausimą, o pats galiu tik tai spėlioti, ar buvo tėvai informuoti E, bet galiu aiškiai pasakyti, kad mums buvo leista naudotis pirštų atspaudais tik tai pagal e, šitas, šitus grįžtus reikalavimus. Dėl publikacijos jau buvo atsakytas klausimas, taip pat buvo iškeltas klausimas, ar pirštų atspaudai bus naudojami E, nustatyti, ar asmuo sulaukė pilnametystės ar ne. Mūsų tyrimo e, tikslas nebuvo atsakyti į tokį klausimą ir mes negalime nieko pasakyti, ar įmanoma iš pištons spaudų nustatyti amžių. Tai yra atskiras klausimas. Taip kaip aš supratau, Jūsų klausimą aš negaliu iš piršto atspaudų pasakyti, kad šitam asmeniu yra 14, 16 ar 18 e, metų mes nenustatinėjome, kaip piršto atspaudas vystosi pagal atitinkamą amžių. Pirmininkas, ačiū. Dabar kreipsiuosi ketvirtąjį svečią, poną Belser, atsakyti į klausimus. Galbūt yra papildomų klausimų. Tada vėliau galima bus juos užduoti, dabar žodis jums. Eh, ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į skirtingus klausimus, kurie man buvo pateikti. Taip, viskas prasidėjo nuo straipsnio laikraštėlio Parizien. 2011 m. gruodžio mėnesį tas straipsnis buvo paskelbtas. Ir e, buvo kalbama, kad elektroniniai pasai išduodami pagal E, pirminius dokumentus, kurie yra netikri. Apie tai buvo kalbėta 2012 m. balandžio mėnesį parlamento posėdėje. Tie skaičiai taip pat buvo pateikti e, suklastotų dokumentų darbo grupiai. E, manome, kad tie faktai yra pakankamai pagristi. 500 tūkstančių mažiausiai, tai gal ir ne pats tiksliausias tas skaičius. Bet mes į tuos skaičius atsižvelgiame kai pradėjome tyrimą Niderlanduose. E, nustatėme, kad Niderlanduose yra tūkstančiai žmonių, kurie e, turi prancūziškus pasus. Prisiregistruodami e, Niderlandų savivaldybėse, jie turi pristatyti tapatybės dokumentą, gimimo liudijimą neretai. Ir paaiškėjo, kad tie dokumentai buvo suklastoti. Neretai tai buvo padaryta tiesiog sudėtingesnio printerio dėka, spausdintuvo dėka. Ir e, suklastojimo atveju buvo nemažai. E, po atlikto tyrimo paaiš, matėme, kad e, tie tūkstančiai žmonių daugiausia buvo kilę iš Šiaurės Afrikos, iš Karibų, iš Vakarų Afrikos. E, dalis jų buvo apklausti policijoje Ir kai kurie iš jų gyveno Prancūzijoje kaip nelegalai ilgą laiko tarpą. Ir paaiškėjo, kad tą gimimo liudimą jie patys sugebėjo pasidirbti. Ir e, e, vėliau, vadovaujantis to pirminiu e, kilmės dokumentu, jiems pavyko gauti pasus. Tūkstančiai tokių atvejų yra Niderlanduose užfiksuota. Be abejo, mes susilaukime Prancūzijos administracijos reakcijos. Jie atsakė į klausimus apie 400 asmenių ir jie nepatvirtino, kad pasai buvo išduodami pagal neteisingą e, gimimo dokumentą. Bet be pasų nėra pusantro milijono žmonių. Ar su, pas, žmonių su suklastotais pasais Prancūzijoje nėra pusantros Eh, milijono. Troffen, die 400 paspoorten en de Franse autoriteit. Eh, taip, mes, eh, aš kalbu apie skaičius nustatytus Niderlanduose. Prancūzijos administracija mums sakė ir laikraštyje spaudos straipsnėje buvo kalbama apie milijoną pasų išduotų pagal neteisingą pirminį dokumentą. Kai mes su prancūzijos administracija kalbėjomės, jie tuos faktus patvirtino. Ar tai yra 600 tūkstančių, o gal 3 milijonai, niekas nežino. Uh, Visą tai dabar Prancūzijos valdžia aiškinasi. Bet kokiu atveju mes žinome, kad yra daug e, Prancūzijoje išduota elektroninių pasų pagal suklastotą pirminį dokumentą - gimimo liudijimą. Taip yra ne tik Prancūzijoje, tas pats būtų ir kitose valstybėse narėse. E, įvairiausiais e, technologiniais triukais pasą galima gauti. We come close. Ačiū, dabar jau prieartėjame prie šios e, mūsų klausimo antrosios dalies pabaigos. 10.45 mes pradėsime trečiąją dalį, kurioje kalbės e, ponas Nilsen, ponas Žandebos ir ponas Butareli. Bet jeigu dar turėtumėt kokių klausimų ar e, aspektų paminėti, tai galim tą padaryti dabar. Jeigu ne, tada 15 minučių darome pertrauką ir darbą pradėsime nuo be 15.11. Ačiū visiems kalbėtojams.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

Good morning, ladies and gentlemen. Let's start with the, uh, our third and last session. Ponios ir ponai, pradėkime trečią mūsų klausimų dalį. Kalbėsime apie tolesnius įvykius. Išklausysime trijų svečių. Pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su ponu Julian Chandebo. Jis yra konfliktų studijų centro atstovas, toliau ponas Hendrik Nilsen, vidaus reikalų generalinis direktoratas ir Europos domenų apsaugos pareigūnas Giovanni Butarelli. Išklausę svečių pristatymų, tada išklausysime ponios Renato Somer ir Joano Enčijų, tai yra Europos parlamento narių. Taigi, suteikiu žodį Julian Žandebu. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Per artimiausias 15 minučių pakalbėsiu apie studiją atlik, susijusią su mm, išmaniausiamis sienomis. Ir tai yra studija, kurią atliko DGI Pol e, Libio komiteto užsakymu. E, Paminėsiu tris svarbiausius dalykus, kurie siejasi su šia studija. Tai yra išmaniosios sienos, e, vidaus ir teisingumo reikalų domenų bazės, e, išmaniųjų sienų iniciatyvos vertinimas ir taip pat šios iniciatyvos keliami iššūkiai. Pirmiausia, pagrindiniai klausimai. Studijoje bandoma atsakyti į tris pagrindinius klausimus. Visų pirma, grįžtamumas, būtinybė ir originalumas. grįž, kas yra grįžtamumas. Kai kurie pasiūlymai, kurie dabar yra teikiami, iš tikrųjų buvo pateikti prieš kurį laiką. Mm. Pavyzdžiui, visų informacinė sistema buvo pasiūlyta dar 2004 metais. Tas pradinis pasiūlymas buvo atmestas, vėliau buvo patvirtinta vizų informacinė sistema. Kitas dalykas - būtinumas. Jis susijęs su grįžtamumu. Dabartiniai pasiūlymai dėl domenų bazių, įskaitant pasiūlymą dėl išmaniųjų iš sienų, e, yra susijęs su būtinybė papildyti vizų informacinę sistemą ir Schengeno informacinę sistemą. Tačiau kyla klausimas, ar ta būtinybė tikrai siejasi su e, Europos piliečių interesų apsauga ir ar ir, ir ar tai yra naudinga mums. Toliau originalumas. Ar pasiūlymai e, atitinka tas vertybės ir principus, kurie yra e, įtraukti į sutartis ir ES teisyną? dabartiniai pasiūlymai susijęs su, pavyzdžiui, kovos su terorizmo veiklos finansavimo programa ir kiti dalykai ji kelia klausimų, ar jie atspindi tuos įsipareigojimus, kurie numatyti teisės aktuose ir ar jie atitinka piliečių ir trečiųjų šalių gyventojų poreikius. Studijoje yra keliamas klausimas, e, koks gali būti vidaus reikalų ir teisingumo domenų bazių poveikis E, čia reikia kelti duomenų apsaugos klausimus, tačiau vien jais negalima apsiriboti. Taigi studijoje teigiama, kad reikia iš esmės pakalbėti apie diskriminacijos klausimą ir ES įsipareigojimą e, nediskriminuoti sienų apsaugos e, politikos srityje. Taigi aš dabar pakalbėsiu apie tai, kaip išmaniųjų sienų iniciatyva uh, E, apskritai įsikomponuoja į TVR srityje esančių duomenų bazių kontekstą. E, ši iniciatyva yra susijusi su konkrečia politikos rytimi, tačiau galvojant apie jos poveikį, reikia galvoti apie platesnės tendencijas. Kodėl mes kalbame apie kontekstą arba tų duomenų bazių kraštovaizdį? Pastaruoju metu yra linkstama kiekvieną naują pasiūlymą priimta TVR e, srityje dėl duomenų tvarkymo, pristatyti kaip būtinybę. E, teigiama, kad tie pasiūlymai būtini tose duomenų bazėse, prie kurių turi prieiga nacionalinės ir kitos institucijos. Taigi tas duomenų bazių kraštovaizdis nepaiso sienų ir jis taip pat grindžiamas 2010 metais atliktų vertinimų, kai buvo įvertintos 25 egzistuojančios ir būsimos TVR duomenų bazės. Taigi mes vartojame terminą TVR duomenų bazė, tačiau neturime vieno bendro teisinio apibrėžimo, kas tai yra. Tos duomenų bazės turi bendrų bruožų ir jos mums gali padėti, jie mums gali padėti nustatyti bendrą politikos tendenciją šioje srityje. Taigi, bendri bruožai. Vienas pagrindinių principų yra dalymasis duomenimis pagal nutilėjimą. E, čia remiamasi ES duomenų saugumo e, strategija, taip pat remiamasi saveikumo principais. E, duomenų bazės yra susijęjamos tarpusavėje, tačiau reikėtų pasakyti, kad nei saveikumas, nei prieinamumas nėra teisėje įtvirtinti principai. Kitas dalykas - TVR duomenų bazių vystimas yra susijęs su paskirstytų duomenų tvarkymu. Tai studijoje akcentuojame todėl, kad kartais išgirstame argumentų, kad ES nėra vienos teisėsaugos duomenų bazės, yra daug suskaidytų duomenų bazių. Ir tai suteikia galimybę apsaugoti duomenų subjektų privatumą. Tačiau toks duomenų bazių supratimas yra neteisingas, turint galvoje, kad duomenimis yra keičiamasi pagal nutilėjimą ir kadangi persidengia duomenų rinkimas ir prieiga, tai terminas paskirstytas duomenų tvarkymas yra daug teisingesnis. Atsiprašau, vertėjai paprašė jūsų kalbėti šiek tiek lėčiau. Thank you, Renat. Thank you. Dėkojame Renatai. Taigi, terminas paskirstytas duomenų tvarkymas yra daug tikslesnis. Tačiau tai, kad duomenų tvarkymas yra paskirstytas, e, neužtikrina prieigos apribojimo. Dauguma duomenų tvarkymo e, programų TVR srityje yra tarpusavėje susijusios. Jos žinoma siejamos su tam tikra TVR sritimi, tačiau persidengia ir su kitomis sritimis. Ir tai galiu pasakyti ir apie vizų informacinę sistemą, ir apie kitas sistemas. Ir galiausiai e, yra labai glaudžiai susijęs operatyviai operatyvusis, operatyviųjų duomenų tvarkymas ir asmens duomenų tvarkymas. Taigi viena vertus turime operatyviuosius duomenis, kurie nėra asmens duomenis, ir turime asmens duomenis. Tačiau tuos duomenis ats, tų duomenų atskirimas priklauso nuo teisėsaugos institucijų gebėjimo nuasmeninti duomenis savo veiklos tikslais. Ir čia kyla klausimų, ar yra užtikrinamos visos garantijos duomenų subjektams tvarkant jų asmens duomenis. Pagrindiniai e, studijos rezultatai. E, studijos metu buvo iškelti trys pagrindiniai klausimai. Visų pirma, dalinis atsiskaitimas, da, da, dalinis ataskaitų teikimas. Taigi, Šengeno, Eurodac duomenų sistemoje, Prium sprendimo sistemoje yra teikiamos ataskaitos. Tačiau, pavyzdžiui, kitose, tarkim, Stokholmo programos e, sistemose nėra numatytas ataskaitų teikimas. Be to, iniciatyvos dažnai yra siejamos su konkrečiais įvykiais, bet jos ne visada pateikia reikiamos informacijos. Taip pat yra išiškėjusi tendencija pereiti prie masinio duomenų tvarkymo. to, to siekia ir ES partneriai, pavyzdžiui, JAV, ypač po rugsėjo 11-osios išpolio, tačiau kyla klausimas, ar ES turėtų vadovauti šią tendenciją. Čia noriu trumpai e, paaiškinti, ką turime galvoje, sakydami masinis duomenų tvarkymas. Mes čia įtraukiame ir keliaivių duomenų įrašo iniciatyvą įgyvendinamą ES. E, reikia suprasti, kad išmaniųjų sienų iniciatyva bus susijęta su kitomis priemonėmis. Ir dabar ir tai turėtų mums padėti suprasti, ką reiškia TV ir srityje gyvenamos priemonės. Uh, Antra studijos dalis yra skirta išmaniųjų sienų iniciatyvai, ji yra grindžiama 2011 m. komisijos komunikatu. Nekalbėsiu dabar apie techninius iniciatyvos aspektus, nes manau, kad apie tai bus kalbama vėliau. Taigi labai trumpai. Išmaniųjų sienų iniciatyva reiškia tris didelius pokyčius. Visų pirma, sienų kontrolės automatizavimas mm, vis dažniau yra pasitelkiamos kompiuterinės sistemos, jos pakeičia žmonės, tikrinant keleivius prie sienų. Kitas dalykas - duomenų tvarkymo išplėtimas. Yra e, taikomos konkrečios priemonės, pavyzdžiui, bevizio režimo priemonės. Kitas dalykas - suintensyvintas e, keliau, keliai, keliaujančių asmenų tikrinimas. Trys studijos išvados įrodymai, kurie pagrindžia sistemos e, būtinumą. Išmaniųjų sienų iniciatyva yra grindžiama priemonėmis, kurios iš dalies jau yra įgyventos valstybėse narėse ir JAV, ypač per e, JAV e, lankytojų programą. Tačiau ta programa susilaukė daug kritikos, ypač ją kritikavo JAF apskaitos biuras, nes yra teigiama, kad ta sistema yra per brangi. Kila klausimas, kaip ES turėtų vertinti tą dalinę nesėkmę, dalinę JAF sistemos nesėkmę ir ar realu per nustatytą terminą įgyvendinti ir išmanių sienų iniciatyvoje numatytas priemonės. Kitas dalykas - pasiūlymų kaina. Apie tai aš detaliai nekalbėsiu, ta informacija pateikta studijoje, tačiau turiu pasakyti, kad pasiūlymų išlaidų apskaičiavimai smarkiai skiriasi. 2008 metais komisijos komunikate buvo pasakyta, kad atvykimų ir išvykimų sistema registruotų keleivių e, sistema kainuos maždaug 20 milijonų eurų dar 35 milijonai įgyventinti valstybėse narėse. 2011 metų e, komunikate jau buvo kalbama apie 400 milijonų eurų. Taigi yra didelių išlaidų skirtumo, kuriuos reikėtų aptarti. Trečias dalykas e, užsien, keliaujančių užsieniečių kontrolės išplėtimas ir ne tik pasienyje. E, keli, keliaujantis asmenys yra patikrinami prieš kirzdami sieną ir po to, kai jau kirto sieną, tačiau šiame procese e, patikrinimas vyktų tik prie sienų. Ir šiuo požiūriu išmaniųjų sienų iniciatyva kelia labai daug iššūkių, apie tai kalbama studijoje. Čia taip pat kyla ir kitų klausimų, tai yra ir duomenų apsaugos klausimai, ir tam tikras diskriminavimas. Taigi darome išvadą, kad būtina diskutuoti apie privatumą, asmens duomenų apsaugą. Išmaniųjų sienų iniciatyvoje yra numatytas privatumo principas e, ir taip pat atsižvelgiama ir Europos, į ES pagrindinių teisių hartiją ir ten numatyta privataus gyvenimo apsauga. Taip pat numatyta, numatytos ir veiksmingos teisų gynimo priemonės. Kalbant apie duomenų tvarkymo paskirstimą, kadangi daugėja duomenų tvarkymo sistemų, kyla klausimų dėl e, būtinybės ir tiks, duomenų tvarkymo tikslų apribojimų. Toliau nediskriminavimas. Žinoma, trečiųjų šalių piliečiams netaikoma ta apsauga, kurią numato ES teisės aktai dėl nediskriminavimo. Tačiau ES teisės aktuose yra nemažai nuostatų, kurios taikomos trečiųjų šalių piliečiams, mm, siekiant jų nediskriminuoti. Tokios nuostatos, pavyzdžiui, įtvirtintos Šengeno sienų kodekse trečiųjų šalių piliečiai gali pasinaudoti bendra apsauga nuo diskriminavimo dėl lyties, e, tautybės, e, seksualinės e, orientacijos ir taip toliau. Bet reiktų atskirti du dalykus, tai yra diskriminavimas dėl būtinybės ir diskriminavimas dėl tautybės. Kai yra ap, apdorojama labai daug duomenų, būtų mm, sunku numatyti tokią sistemą, kuri padėt, leistų diskriminuoti pagal tautybę. Taip pat sunku būtų numatyti tokius patikrinimus pasienyje, dėl kurių kurie neleistų, kad tautybė taptų pagrindu diskriminacijai dėl kitų priežasčių. Čia svarbu paminėti išmaniųjų sienų iniciatyvoje numatytą automatizuotą e, sienų tikrinimą pasienyje. Bus sudaromi keliaujančių asmenų profiliai, kurie leis asmenis priskirti rizikingesnėms arba mažiau rizikingoms kategorijoms. Masinis duomenų tvarkymas ir automatizuota sienų kontrolė e, kelia klausimą dėl vadinamos statistinės diskriminacijos. Tai yra sprendimas e, uždrausti asmeniui atvykti į šalies teritoriją remiantis tam tikrų statistinių profiliavimų. So, do you, do you the, uh... Ar norite, kad pakartočiau tai, ką sakiau, klausė kalbėtojas. Ta medžiaga jums pateikta ir raštu. Interprete, c'est très kalbate per daug greitai, labai sunku klausyti ir vertėjams, ir mums. Ir mes nespėjame sekti jūsų minčių. So, uh, apologies to the, uh, to the interpreters and to the, uh, to the, uh, the audience. Uh... Atsiprašau ir vertėjų, ir klausytojų, bet kuriuo atveju viskas, ką sakiau, yra išdėstyta studijoje, kuri yra internete, taip pat ir šioje salėje yra tos studijos kopijų. Keletą žodžių apie rekomendacijas. Rekomendacijose daugiausia kalbama apie tai, kaip turėtų būti priimami sprendimai dėl TVR duomenų bazių ir išmaniųjų sienų. Taigi kalbame apie tai, kad reikėtų e, atlikti metinę e, duomenų, konsoliduota duomenų tvarkymo stebėsena. Tai yra, kad reikėtų kartą per metus pateikti ataskaitą apie visas duomenų tvarkymo operacijas susijusias su ES reikalavimais. Kol kas tokio konsoliduoto ataskaitų teikimo nėra ir turiu pasakyti, kad e, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi daug platesnę prieigą prie duomenų bazių tokios ataskaitos taptų įrodymais ir medžiaga, kurios padėtų priimti sprendimą, ar reikėtų tęsti dabartinės sistemas ar kurti naujas. Ir pats svarbiausias rekomendacijų aspektas yra susijęs su profiliavimu ir su būtinybė parengti teisinę profiliavimo apibriešti reikėtų nustatyti, koks profiliavimas turi būti visiškai uždrauktas, koks profiliavimas gali būti toleruojamas ir kokios turi būti jo ribos. Tai reikėtų labai aiškiai e, numatyti, turint galvoje, kad bus pereinama prie automatizuotų sienų, automatizuotų sienų kontrolės ir duomenų tvarkymo. Taip pat esminiai dalykai yra duomenų apsauga, privataus gyvenimo apsauga, tačiau jie nėra pakankami, reikėtų uh, E, kažkurio metu išplėsti diskusiją dėl šių aspektų, ypač kalbant apie sienų kontrolę. Ačiū. Thank you, Mr. Jean Debo. Um, then we moved. Ačiū, ponia Jean Debo. Dabar kreipsimės į Europos komisiją, kuri pristatys pažangaus sienų valdymo dokumento rinkinį. Ponas Henrikas Nilsen, žodis jums. Ačiū, gerbama pirmininkė. Dėkoju už galimybę pristatyti pasiūlymą, kuris buvo komisijos parengtas prieš kelias savaitės. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad bendras tikslas šio paketo yra sustiprinti ir modernizuoti šornių sienų priežiūrą tuo pačiu palengvinti ir pagreitinti sienos kirtimą daugumai į Europą atvykstančių keliautojų tik tai e, stipriai apsaugoja, užtikrin, tik tai užtikrinę saugumą prie išorinių sienų mes apsaugosime e, Šengeno erdvę. Norėčiau trumpai aptarti pasiūlymo skirtingus punktus ir pradėsiu nuo. registruotų keleivių programos. Mes taikome e, minimalius patikrinimus ES piliečiams ir e, nuosekliai tikriname visus trečių šalių piliečius. E, tam tikros kategorijos yra traktuojamos kitaip, bet tos kategorijos yra labai nedidelės. Visiems kiems trečių šalių piliečiams taikomos e, išsamus tikrinimas nesvarbu, ar tas pilietis atvyksta pirmą kartą Europos Sąjungo gyvenime, ar 25 kartą gyvenime. Manome, kad šitas požiūris prarado prasme, ypač turint galvoje, kaip auga keliaivių srautai ir kaip didėja e, eilės prie sienų, bet to mūsų valstybės narės neturi tiek pajėgumų, sienos apsaugos e, pareigūnų, tokių pajėgumų. Ir mums reikia atskirti skirtingų keliautojų grupės ir tam tikrom grupėm suteikti lengvesnę patikrą, sklandesnę, greitesnę patikrą prie ES išorinių sienų. Kaip tai veiktų? E, pirmiausiai vyktų iš ankstinis tikrinimo procesas, mes atskirtume pirmiausiai dažnus keleivius iš trečių šalių ir tuos, kurie turi e, leidimą gyventi pas, nuolat, nuolatos Europos Sąjungoje. Ir jiems būtų taikomos supaprastinta tikrinimo tvarka. Ir būtų panašiai ta, kuri taikoma ES piliečiams. Tai galima palyginti ir su vizų politika, kur turime tokią keleivių e, kategoriją, kuri gauna daug kartinę vizą, ES vizą, nes jie dažnai vyksta ES. Tai atspindi tai, kas vyksta prie sienos dabar. Jeigu atvykstate su daugkartinė ar vienkartinė viza, vis tiek reikia perėti per tą pačią atidžią e, patikrą. Galėtumėm atskirti keliaivį, kuris atvyksta vieną kartą Europą ir tuos, kurie, tarkim, per metus atvyksta keletą kartų. Ši sistema nepriklauso nuo trečios šalies piliečio tautybės. Iš bet kurios šalies atvykstantis e, trečios šalies pilietis galėtų būti pats priskirtas prie dažno keleivio. Taip pat neprašysime, mm, kad ir jo šalis taikytų e, tam tikrus supaprastintus tikrinimus mūsų piliečiams. Taigi šita programa, šitas skirstimas būtų atviras visiems. Taip pat e, mes tikrai neparinksim tam tikrų trečių šalių piliečių, kuriems bus taikoma e, supaprastintas tikrinimas. Tiesiog e, konstruosimės į asmenį, į jo ypatybės. Taip pat įvesime naujas priemonės, kad pagreitintumėm sienų kirtimą. Per pasarosius metus e, jos buvo patikrintos, pavyzdžiui, vadinami vartai tie vartai, kurie atlieka iš principo pasieniečio darbą. Tokius vartus per pastarosius metus išbandė kelios valstybės narės ir kol kas galima tokius vartus naudoti tik ES piliečiams, nes tik ES piliečiai gali mm, būti tikrinami minimaliai. E, patirtis e, yra tikrai gera e, investicijos pasiteisino, laukimo laikas sumažinamas gana ženkliai ir tai yra naujas, nauja priemonė valdyti keleivių srautus dideliuose oro uostuose. Taip pat ir trečių šalių piliečiai galėtų naudotis tokiais vartais, e, bet, kol, bet dar ne dabar, kol vėliau. rankinis, tradicinis patikrinimas irgi gali būti supaprastintas tom pačiom asmenų kategorijom. Valstybės narės gali, pavyzdžiui, taip pat naudoti atskiras eiles, atskirus praėjimus ES pilieč, piliečiams, kad taip suskirstytų srautą. Kalbant apie tikslinės grupės, labai sunku įvertinti. Mes manome, kad maždaug 5 milijonai asmenų per metus e, prašytų jiems taikyti šitą programą. Paprastai penkiems metams yra suteikiama galimybė, tai tada 25 milijonai po penkių metų trečių šalių piliečių greičiausiai bus kreipęsi dėl supaprastinto, suprastos patikros. Tai dažniausiai būtų žmonės, kurie turi leidimą gyventi ES dėl asmens duomenų apsaugos. Mes naudojame mm, mažą kortelę ir centrinę duomenų bazę. Padalinome duomenų bazę į dvi dalis - biometrinės duomenys ir paprastus duomenys. Ir manome, kad šitaip mes sumažinime ne tik tai biometrinių duomenų naudojimą, bet ir galima biometrinių duomenų naudojimą, kur bus naudojami tik tai tada, kai reikia konkrečiai identifikuoti keliautoje prie sienos. Teisės saugos tikslais prie šitos programos jungtis negalima, e, trečiosiom šalim perduoti duomenų negalima, e, abi šitos galimybės yra nesvarstytinos. Antras svarbiausias komponentas šios programos yra įvažiavimo išvažiavimo sistema. Nu, tai čia yra atspirties taškas kad tie pili, trečių šalių piliečiai, kurie atvažiuoja trumpam laikui, jie gali būti šiandien erdvėje tik tai tris mėnesius per, ši, per pusmetį. Šiuo metu vienintelis būdas valstybėms narėms prižiūrėti, ar laikomas iš tos nuostatos, yra rankinis atspaudų dėjimas į pasus. Dabar visi e, trečiųjų šalių piliečių pasai turi turėti, jos turi būti dėtas anspaudas, kai jie kerta Šengeno sieną, išorinę sieną. Bet šita sistema nelabai gerai veikia. E, dažniausiai e, labai greitai tų žmonių, kurie dažnai keliauja, pasai prisipildo atspaudų, juos sunku perskaityti, labai sunku atskaičiuoti, surasti e, ir nustatyti, kiek tas e, asmuo gali dar pasilikti Šengeno erdvėje. Dabar trys mėnesiai per, per pusmetį kol kas yra tiesiog teorinis reikalavimas. Šita mūsų naujoji sistema E, pakeistų tą rankinį e, atspaudų dėjimą į pasą ir būtų elektroniškai užregistruojama, kas asmuo atvyko trumpam, o tie, kurie dažnai atvyksta Europos Sąjungą arba turi leidimą gyventi, e, jiems iš vis nebus taikoma šitą sistemą, nes nereikia e, sekti, kiek jie laiko išbuvo Europos Sąjungoje. Tada sistema automatiškai suskaičiuotų, kiek liko tam asmeniui būti Europos Sąjungoje. Ta informacija, e, prie tos informacijos galės prieiti ir tas pats asmuo, o pagal šiandieninę sistemą to iš viso neįmanoma e, gauti. E, jeigu, tarkim, atvykęs asmuo prie sienos paklausė, aš dešimtą kartą atvykstu, kiek man liko, per pusmetį, kiek man liko dienų leidžiamų būti Europos Sąjungoje, tai iš principo negali pareigūnas paskaičiuoti iš tų 20 atspaudų, kiek jam liko laiko e, būti ES. Taip pat e, sistema teiks informaciją atitinkamų institucijom apie tai, apie tos asmenis, kurie nesilaiko reikalavimų, kurie per 30 dienų neišvyksta iš Šengeno erdvės ir valstybės narės galės imtis atitinkamų veiksmų. Po perinamojo laikotarpio sistema bus, sistemoje bus naudojami ir biometriniai duomenys, kad būtų galima identifikuoti tuos asmenys, kurie e, liko šiandienę, bet e, išmetė arba pametė savo dokumentus. Mes naudojamės ir tuo, kas buvo numatyta ir viza, e, vizų informacinėje sistemoje. Mes irgi naudosime pereinamai laikotarpį, kad valstybės narės galėtų prisiderinti, pasiruošti, paruošti savo personalą ir, ir, ir sureguliuoti srautus. Duomenų apsauga šitai sistemai. Žinoma, duomenų apsauga yra labai svarbus klausimas kas yra ypatingai svarbu ir kam kreipiame ypatingą dėmesį ir ilgai diskutavome komisijoje, tai yra būtent Ar teisės saugos institucijom reikėtų duoti prieigą prie šitos sistemos? Yra, yra argumentų, kad būtų naudinga teisės saugos institucijom duoti prieigą, nes iš tikrųjų būtų didelė pagalba kovojant su rimtais nusikaltimais, bet kol kas manome, kad neturime pakankamai informacijos, pakankamai duomenų kad galime padaryti išvadą, jog teisės saugos institucijoms suteik, e, suteikti prieigą būtų proporcionalu ir tikslinga. Kol kas e, nėra numatoma, kad teisės saugos institucijos galės prieiti prie šitų duomenų ir mes e, įtraukėme išlygą, kad po, kad po dviejų metų bus peržiūrėta šita nuostata. E, ir tada įsigilinsime į patirtį ir šitos problemos taikymę, ir vizų informacinės sistemos taikymę, ir nuspręsime, galbūt tada komisija pateiks naują pasiūlymą, e, kad ir teisės saugos institucijos galėtų prieiti prie šios domenų bazės. Kitas svarbus domenų apsaugos klausimas yra, kiek laiko yra laikomi surinkti duomenys sistemoje. Mes pagal mūsų vertinimą Šeši mėnesiai yra minimalus laikas, kiek reikia laikyti duomenis, nes būtent per šešis mėnesius asmo turi tuos tris mėnesius, kurios gali būti šiandieno erdvėje. Mažiau negu šešis mėnesius nereikėtų numatyti mažesnio termino, bet po šešių mėnesių galima būtų išbraukti. Žinoma, išimtis būtų taikoma tiems, kurie iš šiandieno neišvyko per šešis mėnesius. Šių keleivių duomenys bus laikomi maksim, maksimum penkis, penkerius metus. Jeigu, jeigu asmuo jeigu asmuo nebuvo sulaikytas Šengeno erdvėje ir neturime jokių kitų duomenų ir jis neišvyko, vis tiek manoma, kad penkeri metai turėtų būti, turėtų būti laikomi. Mes Mes numatome e, galimybę dalintis duomenimis su trečiosiam šalimis tam tikrais atvejais, panašiai kaip ir vizų e, informacinės sistemos atveju. Taip pat gali būti numatytas ir asmens gražinimo procesas tam tikrais atvejais kaip sakiau, ši įvažiavimo išvažiavimo sistema panaikintų e, prievolę dėti anspaudus į pasus ir būtų e, visiškai automatiškas padarytas įvažiavimas į šalį ir iš tikrųjų daug greičiau praeitų visi srautai. Be šios sistemos mes negalėtumėm pažengti toliau nei pusiau automatinė patikra. Dar keli pastebėjimai. Iš techninės pusės naujosios sistemos kūrimas bus naujosios e, agentūros, kuris įkūrusi Talinę darbas. Ji bus paremta ta, ta pačia informacinė platforma, kuri naudojama SIS2 ir vis sistemoje. Ir biometrinė sistema tai bus naudojama, taip pat bus naudojama naujoje programoje skirtumas yra tas, lyginant su jau veikiančiom sistemom, yra ta, tas, kad kol nebus priimti pasiūlymai ir sprendimai e, teisės saugos lygmenių, tol ta sistema nepradės galioti. Antra, tam, kad turėtumėm e, stabilę teisinę bazę turi būti techninė bazė sutarta ir sudėrėta prieš pradant, e, teisinė bazė sudėrėta prieš pradant e, techninius darbus. Mes pasiūlėme 1,1 milijardą eurų skirti abiem sistemom kartu čia būtų įtrauktas ne tik tai sistemos vystimas nacionaliniu ir ES lygmeniu, bet taip pat ir sistem, sistemos palaikymas ir veikimas pirmaisiais trijais, penkeriais metais. Taigi čia tokia kaina maždaug už viską sistemos sukūrimui būtų skiriama maždaug pusė šios sumos, abiejų sistemų. Mes tikrai labai atidžiai skai, skaičiavome kaštus, tikriausiai matėte poveikio vertinimo ataskaitą. Mes įvertinome įvairiausias galimybės, kaip techniškai tą sistemą paruošti, kaip ją prižiūrėti ir taip toliau. Tik galiu apibendrinant pasakyti, kad nėra esminių skirtumų tarptų e, kelių galimybių. Negaliu pasakyti, kad viena galimybė yra stipriai pigesnė nei kita, daugmaž yra tokio, tokie patys kaštai, bet e, iš tikrųjų daug sutaupome e, sugrupuodami kartu tas abi sistemas, jas apjungdami. Taip pat Tikriausiai reikės dar kartą peržiūrėti kaštus e, pagal tai, koks sprendimas bus priimtas dėl e, daugiametinės finansinės programos, kai bus kol gale patvirtinta. Ir paskutinis pastebėjimas gali atrodyti, kad tai labai sudėtingas, didelis ir brangus projektas. Tai tiesa, bet reikia atsižvelgti ir į Šengeno erdvės reikšmę. Dabar Šengeno erdvėje gyvena 500 milijonų žmonių ir yra labai labai, ilg, turi labai labai ilgą išorinę sieną, o srautai keliautojų labai stipriai auga, taigi mes norime tas sienas prižiūrėti tinkamai ir suteikti priemonių savo pasieniečiams, tai tinkamai daryti reikia atitinkamai ir investuoti. Pirmininkė, ačiū, ponė Nesonai, paskutinis kalbėtojas, ponas Butareli. Thank you. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū, e, kad mane pasikvedėte į šią diskusiją ir leidžiate man pakalbėti apie dvi svarbes e, išmanių sienų paketo dalis. Mano atstovas spaudai ką tik e, Twitteryje paskelbė žinutę, kuri vadinasi e, Europos duomenų apsaugos e, pareigūnas greitai priims e, savo poziciją, atsižvelgdamas į būtinybę, proporcingumą ir e, ateities vizijos poreikį. Iš esmės būtent taip aš ir šiandien kalbėsiu. Šiuo metu mes analizuojame konkrečios duomenų apsaugos perspektyvos pasiūlymus, o praėjusiu metu rūpiučio mėnesį mes paskelbėm konkretų e, savo pareiškimą. Žinoma, susidėliu susidomėjimu, perskaitėme Teisingumo ir vidaus reikalų duomenų bazėje paskelbtą studiją, dėkojame komisijai už labai kruopšę analizę, kurioje išnagrinėtos taikomos ir būsimos e, vidaus reikalų ir teisingumo srities priemonės. Tačiau tuo pat metu norėtume jūs visus paskatinti e, dar kartą pagalvoti, kaip ES informacijos e, mainų ir platesnio masto informacijos technologijos sistemos turėtų būti plėtojamas ateityje. Vakar man padarė įspūdį ponos Korelio kalba, ypač kai jis kalbėjo apie tai, pono Koelio kalbą atsiprašau, kai jis sakė, kad visos naujos iniciatyvos šioje srityje turėtų būti pagrystos e, praeisties sprendimais ir pamastymais. Turėtume nuspręsti, kaip geriau optimizuoti teisinės priemonės, kurios jau dabar egzistuoja. E, žinoma, E, visi svarstymai e, bus e, pagrysti kaštais kiekvienam asmeniui, efektyvumu, veiksmingumu visuomenės saugai ir taip pat bus atsižvelgiama į tai, kad abiejose pasiūlymuose yra kalbama apie milžiniško kiekio asmenų duomenų apdorojimą. Ponas Nilsenas kalbėjo apie tai, kaip uh, duomenų apsaugos e, privatumo apsauga yra pripažįstama e, įvairiose studijose ir formuose. Tačiau tai, kad šioje srityje reikia sukaupti tiek daug asmeninių duomenų, iškelia papildomų klausimų Vienas iš tikslų yra pagerinti įvažiavimo ir išvažiavimo sistemą, sengintis kovoti su nelegalia migracija ir nelegalia prekyba. Mūsų pagrindinis tikslas, e, mūsų pagrindinis e, atspirties taškas yra e, poveikio vertinimo studija, yra sakoma, kad nelegalių migrantų didžioji dalis uh, E, yra žmonės gyvenantis ilgiau negu leidžiama pagal e, leidimą gyventi vienoje ar kitoje valstybėje. E, mes, aišku, turime surinkti duomenys apie kuo daugiau nelegalių asmenų gyvenančių ES ir galvojame, kaip būtų galima surinkti papildomas informacijos per anoniminius šaltinius ir ne tik iš asmeninių duomenų šaltinių. Labai svarbu geriau įvertinti E, būtinybę ir proporcingumą. Mes visi suprantame, kaip sunku yra surinkti patikimą informaciją apie e, net, reguliarę neteisėtą migraciją ir kaip ta informacija galėtų padėti ES ir valstybėms narėms e, apibriežti migracijos politiką. Čia reikėtų žinoti, kad nesant patikimų duomenų, priemonės, kurių įmamasi su tuo reiškiniu kovoti, gali būti neveiksmingos, neadekvačios arba neproporcingos. Bet koks naujas kišimasis į asmens teisės turi būti pagrystas e, rimtomis priežastimis, įrodančiomis, kad tai yra būtina ir neišvengiama. Todėl mes e, skatiname toliau analizuoti, kaip išmaniųjų sienų paketas galėtų saveikauti su kitomis priemonėmis, kurios jau dabar galioja arba kuriuos, kurios bus priimtos siekiant kontroliuoti keliautojus prieš įvažiuojant e, į Šengeno erdvę arba į ją patekus. E, galbūt Šengeno e, konvencijos 96 straipsnis galėtų būti panaudotas, kad nebeleistume žmonėms, kurie yra uh, E, viršyje buvimo laiką ES, iš naujo įvažiuoti į ES. Biometriniai duomenys. Nuojose pasiūlymuose yra kalbama apie tokių elementų naudojimą. Keletą kartų mes jau esame patvirtinę, kad biometrinio duomenų naudojimas turi tam tikrų pranašumų. E, tai e, reiškia, kad yra reikalingi labai griežti saugikliai alfa skaitmeniniai duomenys yra pirmasis žingsnis e, biometrijos sistemai aktyvuoti vėliau. Tarp kitko pasiūlyme yra pasakyta, kad įvažiavimo ir išvažiavimo sistemoje bus taikomi e, alfa e, skaitmeniniai duomenys ir, skaitmen, ir taip pat bus naudojami pirštanspaudai. Yra numatyti saugikliai, pavyzdžiui, valstybės narės turi reikalauti tenkinti tam tikras formales procedūras. E, tačiau e, turėtume taip pat e, prisiminti, kad yra faktų teigiančių, kad alfa skaitmeniniai duomenys ne visuomet yra veiksmingi. Ponas Nilsenas kalbėdamas labai aiškiai pasakė, dabartinėme etape turėtume pagalvoti, nepamiršti, kad pasiūlyme yra sakoma, jog pirmasis įvažiavimo išvažiavimo sistemos vertinimas turėtų atsižvelgti į e, valstybės administracijos poreikius. Ar čia kalbėtume apie trečių šalių piliečius ar apie kitokius asmenys. Mes e, su, turime suprasti, kad e, būtina subalansuoti visas iškylančias, e, visus iškylančius sungumus. Negalima e, leisti, kad valstybės administracija ateityje skaltintų įvažiavimo išvažiavimo sistemą dėl visų problemų. Manau, kad mes, mūsų laukia dar nemažai sunkių išbandymų. Teisės saugos institucijos e, iškels e, klausimų dėl patekimo, dėl, dėl tam tikrų asmenų gavimo, prieigos prie tų asmenų. Ypač tais atvejais, kai asmenys nėra įvykdę jokių nusikaltimų, e, tokia prieigos teisė turėtų būti labai atidžiai vertinama. Mes daug kartų esame kritiškai įvertinę šią tendenciją. Taigi, aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir priminti visiems, kad reikia e, visus tokio pabudžio pasiūlymus įvertinti pavieniui ir e, analizė turi būti pagrista nuosekle išsame į ateitį orientuota vizija. Asmens duomenų e, perdavimas e, trečiosiom šalims yra kitas e, klausimas, kurį būtina atidžiai apsvarstyti. Mes manome, kad yra nuostatų, kurios galbūt reikalauja performulavimo. Keliautojų programa Mano kalba bus paskelbta, todėl aš ilgai nekalbėsiu ir ten rasite komentarų, kaip mes dėmesį sutelkėme į naujųjų sistemų praktinius e, padarinius. Taip, e, tokie, tokios pasiekmes yra ir šiuo, šios programos atveju paminėta, kalbama apie de facto diskriminaciją, apie laukimo laiką prie sienos pereimo kontrolės punktų E, taip pat tai yra išanalizuota kartu su mokymo programomis įvairiomis e, informavimo iniciatyvomis, kurios yra svarbios komisijai. Ir mes jas sveikiname. Taigi, baigdamas, aš galiu pasakyti, kad visos šios sistemos e, tarsi priverčia papildomai e, kištis į asmens teisės. Todėl turime suprasti, kad tai bus pagrysta tik tuo atveju, kad yra būtina ir kai tokia priemonė yra proporcinga poreikiai. E, artėjame prie pabaigos, bet aš galiu priminti, kad balandžio 10 dieną mes organizuosime falaus stalo diskusiją, ekspertai, per kurią ekspertai susitiks Europos domino apsaugos administratoriaus biure. E, aš jau pranešiau apie tai Libe komiteto pirmininkui. Visi jūs esate kviečiami, ypač pranešėjai, jų padėjėjai. E, iš pradžių mes e, sutelksime dėmesį į detalės. Tark kitko, tame renginyje dalyvaus ir valstybių narių atstovai, turintys patirties komisijos pasiūlymų įgyvendinime. Ir aš norėčiau, kad jūs prieš priimdami nuomonę išanalizuotumėt skirtingas pozicijas. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį dviem pranešėjams, o po to pradėsime diskusiją. Pirmiausia, žodis Renate Zome, ji ir rengia pranešimą dėl atvykimo išvykimo sistemos, po to kalbės ponas Enčių, jis rengia pranešimą dėl registruotų keleivių programos. Pane Somer. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjams. Akivaizdu, kad reikia turėti modernę šiuolaikinę sistemą, kuri padėtų apsaugoti ES sienas. Reikia atvykimo ir išvykimo sistemos, taip pat reikia geros registruotų keleivių programos. Tačiau čia visada kyla klausimas, kaip elektroniniu būdu registruoti asmenys, kurie atvyksta ir išvyksta. Ir visi pranešėjai apie tai labai aiškiai kalbėjo. Turime prisiminti kontekstą. Mes įgyvendinome daug supaprastinto vizų režimų programų su trečiosiomis šalimis visame pasaulyje ir turėtume dabar patikrinti, ar laikomasi tų programų sąlygų, ar trečiųjų šalių piliečiai vis dėlto lieka ES ilgiau nei leidžia jų vizos. Turime siekti, kad mūsų sienos, kad jos prie jų būtų taikomos naujausios technologijos. Vienas iš aspektų, kurį akcentavo pranešėjai, yra tas, kad vis daugėja sienos pereimo punktų skaičius prie išorės sienų. Tas skaičius didėja labai sparčiai ir turbūt didės ir artimiausiais metais. Tai, žinoma, yra didėjančios globalizacijos požymis. Mano nuomonė, patikrinimai prie sienų turi būti kaip galima labiau automatizuoti. Tai būtų naudinga ne tik keliaujantiems asmenims, bet ir siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai. Apie tai kalbėjo ponas Butarelį. Kalbant apie atvykimo ir išvykimo sistemą, nemanau, kad pateikti pasiūlymai eina tinkama linkme, bet ta papildoma vertė, kurios gautume iš tokios sistemos, tą vertę lemtų tai, ar duomenis įmanoma panaudoti. Jeigu tuos duomenis būtų įmanoma panaudoti, tai reiškia, kad prie jų prieigą reikėtų suteikti valstybių narių teisminėms institucijoms. Žinoma, čia kyla duomenų apsaugos klausimas. Bet jeigu tie duomenys yra surinkti, kodėl negalima būtų jų panaudoti pagristiems tikslams? Mes čia nekalbame apie smulkius nusikaltimus, kalbame apie uh, kovą su organizuotu nusikalstamumu. Aš manau, kad ta sistema suteiktų labai naudingų galimybių teisminėms institucijoms e, patraukti asmenys baudžiamojon atsakomybėm už nusikaltimus. Aš manau, kad turėtume siekti, kad ta sistema iš pat pradžių būtų visiškai biometrinė. Žinoma, tai būtų susijęs su tam tikromis išlaidomis, bet tai būtų vienintelis būdas tiksliai nustatyti asmenų tapatybę. Nes, pavyzdžiui, ką daryti tais atvejais, kai asmuo atvykęs į ES teritoriją sunaikina savo asmens dokumentą. Tokiu atveju reikėtų biometrinių duomenų, kad galėtume nustatyti to asmens tapatybę. O kalbant apie registruotų keleivių programą, komisija savo pasiūlymuose numato sistemą, kuri galbūt yra priimtina, tačiau tam tikri pasirinkimai yra abejotini. Reikia pagalvoti apie išlaidas ir administracinę naštą, kuri, kurią sukeltų dabartinės sistemos struktūra. Galbūt vertėtų vadovautis e, standartizuotais elektroniniais pasais. Tie standartai galioja visame pasaulyje ir jie yra įtraukiami į sustarimus, ES sustarimus su trečiosiomis šalimis tie e, elektroniniai pasai būtų lik žetonai, kurie panaikintų kitų priemonių poreikį. Dėl pirštų ant spaudų. Aš nemanau, kad tai yra vienintelė tapatybės nustatymo priemonė. Galbūt vertėtų um, turėti ir asmenų fotografijas tose žetonuose. Mes neturime, aš neturiu patirties e, dirbant su žetonais, nežinau, ar jie yra tikrai patikima tapatybės nustatymo priemonė. Neturime daug lėšų nei ES biudžete, nei nacionaliniuose biudžetuose, taigi negalime sauliaisti tokio pabudžio eksperimentų. Yra dar vienas rytis, kurioje ne visiškai pritariu komisijai. Jūs e, dabar nagrinėjate Junktinių Amerikos valstijų ESTA sistemą, tai yra atvykimo elektroninių leidimų sistemą. Ar tokio pobūdžio sistema būtų prasminga Europos Sąjungoje? Tai reikštų, kad asmenys prieš keliaudami į Europos Sąjungą turėtų pateikti prašymus internetu. Žinoma, būtų galima sukurti vieną technologinį sprendimą visiems sienos pereimo punktams, taip galėtume išnaudoti visą technologijų potencialą. Bet čia reikia neužmiršti duomenų apsaugos ir ypač e, privačių asmens duomenų apsaugos. Ir čia kylantis pagrindinis klausimas yra, ar perduotume tos duomenys trečiosioms šalims. Apie tai turėtume labai atidžiai pagalvoti. Mes visada kritikuojame pasiūlymus perduoti duomenys trečiosioms šalims. Ir šį klausimą turėtume svarstyti galvodami ir apie kitas sistemas, kurios yra siūlomos. Norėčiau pateikti klausimą ponui Butareli. Jūs sakėte, kad šiuo metu nagrinėjate komisijos pasiūlymus duomenų, per duomenų apsaugos prizmę. Kada galime tikėtis jūsų analizės rezultatų? Norėtume išgirsti jūsų nuomonę šiais klausimais. Apskritai, aš remiu komisijos pasiūlymus, turbūt neverta nesakyti, kad jie yra būtini, jie būtų naudingi ir, ir keliaujantiems asmenims, ir ES saugumui. Bet čia dar norėčiau akcentuoti vieną aspektą. Tokio pabudžio sistemos gali užtikrinti ir laisvą asmenų judėjimą ES viduje dėl tų sistemų mūsų piliečiai jaustusi saugesni, o juk piliečių saugumas yra vienas svarbiausių mūsų siekiamų tikslų. Pana Senčių. Eksperčių. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems svečiams už labai labai įdomius pasisakymus. Be abejonės Jų pasisakymai leido atsakyti principinius klausimus susijusius su išmaniosiomis sienomis ir jų sistema. Reikėtų, kad mes e, e, dar kartą pagalvotume, padiskutuotume apie komisijos pasiūlymą. Ypač jeigu suprantame, jeigu pagalvojame apie tai, kad tos abi sistemos yra naujoviškos, novatoriškos. Mes turim labai nedaug patirties ir parlamentas e, vargu ar gali daryti palyginimus. Mums iškylantis klausimai yra tokie, ar tikrai reikia tokių išmaniųjų sienų, e, kokie yra prieš, kokie yra už. Per pastarosius dešimt metų ES labai daug investavo į sienų apsaugos sustiprinimą, kovą su nelegalia migracija, yra sukurta domenų bazė, tokios kaip SIS, VIS, Eurodac, Eurosur. Šiuo metu e, tos e, sistemos E, ir yra dėrybų objektas. Deja, aš turiu atkreipti dėmesį, kad pastangos sukovoti su nelegalia migracija nėra e, lengvai suderinama su Schengeno mobilu, erdvės mobilumo padidinimu. E, mes e, neretai kalbame apie tai, kad ES viduje reikia kalbėti apie laisvą darbo jėgos judėjimą, laisvą asmenų judėjimą. Ir e, atsiranda tokių, kurie sako, kad Schengeno erdvė turi būti renacionalizuota. Aš manau, kad reikia ieškoti pusiausviros tarp dviejų svarbių elementų - mobilumo ir saugumo, nes be saugumo mobilumo nebus. Taip pat reikia sustiprinti šios Šengeno erdvės demokratinės kontrolės elementą. Kaip tik šiuo metu mes e, e, Šengeno erdvėje e, kalbame apie tarp vyriausybinio aspekt, elemento reikšmę. Deja, čia iškių sprendimų nėra priimta. Kai kalbame apie sienų stebėseną ir keliautojų srautus, turėtume labiau E, suvokti, kad Schengeno vertinimo mechanizmas yra nepaprastai svarbus. Mes nieko nepasieksime, jeigu vertinimo sistema neveiks gerai. Mano nuomonė, pažanga, kurią esame užfiksavę išmaniųjų sienų pakete, e, didelė dalimi priklausys nuo to, kaip funkcionuos Schengeno vertinimo mechanizmas. Aš pats norėčiau pakalbėti apie išmaniųjų sienų būtinybę ir veiksmingumą. E, turėtume klausti, ar ta sistema iš tikrųjų yra prioritetas ES. Taip, tiesa ta, kad daug keliautojų tuo tiki ir jie nori, kad sienų kirtimas būtų supaprastintas. Bet tada iškyla klausimas, ar tos išmaniosios sienos iš tiesų palengvins sienų pervažiavimą, ar iš tiesų tai bus, ar bus, nebus dar sunkiau. Jeigu pažvelgsime į važiavimų ir išvažiavimų sistemą, tai man atrodo, kad gali iškilti nemažai sunkumų, kai tiek daug keliautojų turės duoti, pavyzdžiui, savo pirštų anspaudus ir įvažiuodami į ES ir iš jos išvažiuodami, bet to jie turės užpildyti labai platų formuliarą apie asmeninius duomenis. Taigi, e, iš esmės ta elektroninė sistema nėra negendant ir nėra be klaidų. Mes e, turėtume atidžiau pagalvoti, ar iš tiesų e, ji bus patikima. Bet to, kaip sakoma, iškilo šiek tiek abejonių dėl pirštant spaudų patikimumo. E, mes turime galvoti ir apie veiklos kaštus. Europos komisija sako, kad tai bus 1,1 milijardo eurų, neatsižvelgiant į tuos o, automatinius asmenų perdavimus, kurie egzistuos tarp valstybių narių ir kitų valstybių narių. Tai kaži, ar dabar krizės sąlygomis ES galės investuoti daugiau negu milijardą eurų į tokią sistemą? Ar negeriau tos pinigus būtų panaudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, kelionės dokumentų saugumų užtikrinti arba pirminių dokumentų užtikrinimui? E, mes visi žinome, kiek yra daug svarbesnių problemų šiomis dienomis. Kita tema, kurią turėtume giliau panagrinėti, įvažiavimo ir išvažiavimo sistemos naudingumas ir registruotojų keliautojų programa. Aš nepasisakau už tai, kad išmaniosios sienos pavirstų tam tikrą migracijos policiją. Mes turėtume išnagrinėti šios sistemos tikslą, turėtume e, kontroliuoti, žinoma, legalią imigraciją, bet e, žmogaus teisės turi paimti viršų. E, dėl registruotų keliautojų programos aš manau, kad Europos komisijos pasiūlymas yra geras, nes jis yra pagrystas e, vis ir sis vidaus reglamentais. Tačiau viską reikia detaliau pasiaiškinti ir e, dar keletą dalykų norėčiau paminėti kokį e, ryšį turės RTP e, su SIS ir vis sistemomis ir kaip tai bus suderinama su įvažiavimo ir išvažiavimo sistema. Lygiai taip pat, kai kalbame apie e, registruotų keliautojų programą, manau, kad numatytieji kriterijai nėra pakankamai gerai nustatyti ir e, vis tik dar bus numatoma per daug e, laisvių. E, Pirštant spaudai, jų ėmimas. Manau, kad tam tikros e, gyventojų kategorijos, kaip vaikai, e, senyvi žmonės ar neįgalų žmonės, turėtų būti atleisti nuo tokios sistemos. E, asmeninių duomenų suteikimas, jų naudojimas, kas prie jų galės prieiti, aš nenoriu pradėti tokios diskusijos kolegos ponas Butarelį ypač labai gerai viską pristatė, bet aš norėčiau, kad e, būtų įvertinti svarbiausi aspektai. Dėl proporcingumo principą. Aš nesuprantu, kam yra naudinga nacionaliniu mastu turėti registruotųjų keleivių programos kopiją. Mesgi turėsime centrinę domenų bazę e, prie kurios galės prieiti absoliučiai visos suinteresuotos institucijos. Nematau prasmės, kam reikia duplikuoti nacionalinių lygmenių tą domenų bazę. Kitas dalykas, jeigu vienas ar kitas asmuo atsisako ar pareikalauja, kad jo duomenys būtų išimti iš tos duomenų bazės, tai e, jo prašymas turėtų būti apdorotas greičiau, o ne per penkerius metus, kaip kad buvo sakoma. Aš manau, kad e, kelia, registruotų keleivių duomenys neturėtų būti perdodami nei trečiom šalims, nei niekam kitam. E, lygiai tą patį mes galėtume pasakyti apie įvažiavimo ir išvažiavimo sistemą. Dėl domenų apsaugos, aš manau, kad mums reikia daugiau techninių konsultacijų. Aš, e, pavyzdžiui, galvoju apie Denisa sistemą, kuri galbūt galėtų būti naudinga. Taigi tiek aš turėjau pamastymų šiandien. Ir aš galėčiau pasakyti, kad E, klausimų yra daugiau negu atsakymų ir aš manau, kad per artimiausią laikotarpį reikėtų padiskutuoti daugiau su ponė Zomer, kad e, galėtume daugiau pasitarti su e, Talino agentūra, su kitais kolegomis, su šešėliniais pranešėjais. Tai būtų naudinga visiems parlamento nariams. Baigdamas aš noriu pasakyti, kad mano prasme šio Šengeno vertinimo mechanizmo e, prieimimas yra sinekvanon sąlyga, kad būtų pasiekta pažangos išmaniųjų sienų srityje. Aš tikiuosi, kad taryba mano žinia išgirs ir suformuos e, konstruktyvę poziciją, kad mes galėtume pasiekti kompromisą Šengeno e, valdysenos pakete. Aš manau, kad turime mokytis iš praeities. Pavyzdžiui, aš galvoju apie SIS2 ir resurs sistemą manau, kad yra labai svarbu sukurti gerą kontrolės ir stebėsenos sistemą e, įgyvendinant išmanesias sienas. Tuo pat metu jokia programa, jokia nauja programa negalėtų būti priimta tol, kol keliau, registruotų keliaivių programas nepatvirtins parlamentas ir taryba. Ačiū. Ačiū, ponensiu, keturi kolegos prašo žodžio, aš pat irgi norėčiau žodžiu klausimų, gal dar yra norinčių pasisakyti? Ne, tada ponas Brons. Pone, pana Žandebus aiškino apie skirtingą profiliavimą, tik, bet e, smulkiai ne, nepaaiškino. Turėtumėm tikriausiai mes patys suprasti. Tam tikros e, jeigu tam tikra žmonių grupė ar, ar, ar, ar tam, tam tikra grupė yra kalta dėl tam tikrų nusikaltimų, kodėl nebūtų galima jų profiliuoti, jeigu, pavyzdžiui, tarkim, vyresnės, jeigu, tarkim, kažkokioje e, Junktinės karalystės e, vietovėje e, vyresnio amžiaus moteris yra labiau susijusios su narkotikų priekyba, kodėl jos neturėtų būti profiliuojamos. Prieš kelis metus vyko šiame komitete klausimas dėl priekybos žmonėmis. Aš paklausiau Europolo atstovo, ar buvo kokia nors gyventojų grupė, kurie būtų dažnai taptų e, prekybos žmonėmis aukomis arba e, kaltininkais dėl prekybos žmonėmis ir jisai pasakė, kad tai yra Romai. Pirmininkė, manau, kad labiausiai, blogiausiai reprezentuojamos yra skirtingų lyčių grupės. Dėkoju visiems kalbėtojams. Man tikrai labai gaila, kad neišklausiau visų pasisakymų, nes kitame komitete vyko balsavimai. Tikrai labai gaila, bet aš su dideliu susidomėjimu perskaičiau tyrimą. Tai buvo labai naudinga. Atsiprašau, jeigu klausimas mano jau buvo atsakytas. Norėčiau paklausti iš principo dėl kaštų. E, pritariu tam, kas sakoma tyrimė, kas kritikuojama tyrimė, manau, kad tai yra iš tikrųjų išmitinga ir kaštai turėtų būti vienas iš tų klausimų, kurį labai atidžiai apsvarstyti turime. Jau dabar sunku patvirtinti daugiametę finansinę programą, taryba ne, nepritarė ir maždaug 20 procentų TVR tai turėtų būti apkarpyta ir jeigu, jeigu sienoms skiriamas biudžetas taip stipriai bus apkarpytas, tai kokie tada bus prioritetai, ar tai bus išmaniosios sienos. O jeigu taip, tai tada reikės kažkur kitur apkarpyti, gal pranešėjai, e, kalbėtojai galėtų pasiūlyti, kokią sritį tada apkarpyti, o gal tada ryš, lėšas reikės skirti iš valstybių narių. Bet matant, kad valstybės narės nėra pasirengusios padidinti pačios finansinės programos, tai tikriausiai nelabai norės ir prisidėti prie sienos apsaugos programų didesnio finansavimo. Ir tai tada, irgi, ar tas 1,1 milijardo bus visgi skirta, ar į tą sumą bus įtilp, įtilpta, nes kašt, kainos kyla. Nes iš tikrųjų kaštų paskaičiavimas mm, nėra toksai paprastas dalykas. Todėl mano esminis klausimas, iš kur mes gausime tą finansavimą ir kaip mes, kaip komitetas, kur, kurias mes programas apkarpysime, iš kur tos pinigus paimsime. Norėčiau ir kolegų atsakymų išgirsti šios klausimus. Komisijai norėčiau užduoti tokį klausimą apgailestauju, jeigu jūs apie tai jau kalbėjote. Norėčiau paklausti, kas bus, kai nustatysime, kad asmuo e, Šengeno erdvėje e, būna ilgiau negu jam leista. Kas bus? Ar tada bus taikomas kažkoks įstatymas. Norėčiau sužinoti visas smulkmenas, kas įvyksta tada, kai nustatome, kad asmuo šiandien ar dviejai išbuvo per ilgai. Taigi, turiu ir, ir, ir dar, turėčiau dar ką pasakyti, pakritikuoti mm, statistiką ir, ir, ir pačią esmę, bet kol kas tiek. Pir, pirmininkė, ačiū, ponė Ernst. Um, Ačiū. Norėčiau pirmiausiai atmesti tuos komentarus apie Romus. Jeigu mes šitaip galvosime, mes iš tikrųjų paminsime tas vertybės, kurias ES paprastai stengiamės ginti, ypatingai šiame komitete. Dabar grįžkime prie kaštų. Jeigu pažiūrėtumėm atgal į ES istoriją, į SIS2 sistemą Tai 5, 6, 7, gal netgi prieš, prieš 10 metų e, parla, Euro, e, Vokietijos regionime parlamente aš apie tai kalbėjau. Kiekvieną kartą, kai šitą klausimą iškeliame, kyla finansavimo klausimas ir atrodo, kad mūsų ambicijos tik auga ir auga. Tik klausimas yra toks, ar tikrai turėsime tiek e, lėšų, tiek pinigų, kiek yra prašoma. Ar tas 1,1 milijardas eurų bus skirta, ar jų užteks, aš nepasis, nepasitikiu skaičiavimais, nepasitikiu finansinių išteklių skelbiama informacija. Taip pat norėčiau žinoti, kiek jau dabar yra išleista duomenų rinkimui, kokia prasmė iš naujo įvesti tokią brangę sistemą visoje valstybė, visose valstybėse narėse. Taigi čia yra pirmas mano klausimas, labiausiai adresuojamas komisijai, bet iš principo visiems. Antra problema yra registravimas. Taip, turime registruotų keleivių programą. Ta, keleivius skirstysime į pirmos klasės ir antros klasės, arba bent jau aš taip supratau. E, bus įvairiausių kriterijų, kurie bus taikomi, bet galų gale, kas mums iš to? Ką iš to gaus e, keliautojai? Be to, kas, vy, kas galės patekti į tą sistemą, ar tai bus verslininkai, dažnai keliaujantis asmenys ar jie bus laikomi tai žmonėm, iš kurių galime nesitikėti rizikos, mažai rizikinga grupė, o kita grupė bus aukš... labai rizikinga ar didelė rizika kelianti grupė, ar mm, bus priskirta tam tikra rizika tom grupėm. Norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai manote. Mes kalbame ir apie SIS2, saugumą, visą infrastruktūrą. Ar jūs apie tai pagalvojote? O dėl e, įvažiavimo ir išvažiavimo sistemos, kas iš to? Na taip, ne, nebus dėdami ant spaudai į pasus. Tai jau tikriausiai yra neblogai, nes pasas netaip greitai baigsis. Jis netaip greitai, jo puslapiai bus visi prie, prie ant spauduoti. Ir Bet iš principo tai tik tai reiksime statistiką, kas kiek kartų įvažiavo, kas kada išvažiavo. Aš bent jau taip suprantu, kad čia yra tik tai statistikos rinkimas. Manau, kad ponios Keller klausimas yra labai taiklus. Kas bus tada, kai prabėgs tie treji leistini mėnesiai? Ką mes darysime? Kaip surasime tuos žmonės, kurie ilgiau išbuvo? Ką tada, kokia tada procedūra vyks? Ar yra tam tikrų nuostatų ar taisyklių, kaip toliau elgtis. Ir gal galia biometriniai duomenys. Sakote, kad biometriniai duomenys bus kaip ir papildantis duomenys visiems kitiem, visom kitom sistemom kaip Eurodako ir panašiai, bet juk biometriniai duomenys irgi nėra iki galo saugus. Prisimenu buvo kalbama apie e, kompiuteristų klubą, kurie bandė nulaužti biometrinių domenų sistemą. Taigi net ir tai yra įmanoma, negalim pasitikėti vien tik tai e, biometriniais domenimis. Taigi klausimas yra toksai, kam iš viso šito kokia nors nauda? Ar tiem keleiviam, kurių pasai bus netiek prienspauduoti? Man atrodo, kad nėra vien to gana. Čia turėtumėm kalbėti pirmiausia apie saugumą, apie saugumo klausimus. O jeigu kalbate jeigu kalbame apie e, piliečių, tai yra atvyka, atvykstančiųjų skirstimą, tai vis tiek neišvengsime skirstimo pagal tautybę. Ponas Doras, ačiū pirmininkė. Klausiausi šios diskusijos ir pradėjau beveik bijoti, kad e, mūsų dėmesys sutelktas ne ten, kur reikia. Kokios yra viso šio paketo pagrindinės problemos? Ar mes kalbam apie normales teisėtas sienos perėjimo galimybės, ar apie būsimus sienų perėjimo punktus, ar jų vis daugiau, ar jų bus mažiau. Ar mūsų tikslas yra pagauti tuos, kurie užsibūna ES per ilgai, ar mūsų tikslas yra pagauti rimtus nusikaltelius. Jeigu mes sutelkėme dėmesį į du paskutinius dalykus, tai tada, aišku, e, bus sukurta labai gera sistema, pažeidėjams e, pagauti ar rimtų nusikaltimų, ar tų, kurie per ilgai būna ES. Bet jeigu pažvelgtumėte į sienas, kiek e, asmenų kerta mūsų sienas, kiek bus asmenų, kurie gyvens ES ilgiau negu jiems leidžiama, kiek bus pagauta rimtų nusikaltelių. Aš bijau, kad mes kalbėsime apie milijonus e, kertančių sienas ir gal apie milijoną ar šimtus tūkstančių E, užsibūnančių ES ilgiau. Todėl mes abi pusės turėtume vertinti proporcingiau. Jeigu to nedarysime, tai tada bus tokių, kurie šnekės, e, vieni šnekės apie mišką, kiti kalbės apie pavienius medžius tame miške. Ir pokalbis, kažkai, ar bus naudingas ir ar bus malonus. Toliau iškyla kaštų klausimas. Tada dėl vis pateisinamų priežasčių visi pradeda būkštauti, kad kaštai padidės. Mes žinome, kad visos duomenų rinkimo programos, bent jau mano valstybėje jų yra keletas ten įgyvendinta, kainuoja nepaprastai brangiai. Jų kaštai išauga e, iki nerealių sumų, lyginant su pradiniais skaičiais. Ir e, tie, kurie bando mums parduoti duomenų procedūras, paprastai sako, kad ne, suma bus nedidelė. Bet praeina dešimt metų ir ta e, maža suma netokia jau maža pasirodo. Būkime labai e, sąžiningi ir e, teisingiau vertinkime kaštus. Todėl aš jau ir anksčiau per mūsų posėdį klausiau, kokią e, struktūrą mes naudojame, kokie bus e, pamatai Ar mes kuriame naujas programas e, ant naujų prog platformų? Ir man buvo atsakyta, kad ne, ši programa nėra įprastinė, tai yra tarsi e, ant specialios platformos sukurta programa. Ir tada aš klausiu, ką mes čia galų gale darome. Ar mes negalime pasinaudoti to, ką jau turime? Negi mes dabar kūrėme, išradinėjame duomenų sistemas ketvirtą, penktą ar šeštą kartą. Man būtų labai įdomu išgirsti, kokie yra tie pamatai, kaip juos galime sujungti ir kokią duomenų programą mes iš tiesų naudosime. Kas juo požiūriu, požiūriu yra svarbu, ar mes čia kalbame apie Windows platformą, ar Linux platformą, ar kokią kitokią. Kas yra programos pagrindas? ir kaip tos programos komunikuos su kitomis sistemos dalimis. Ačiū. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas mano sąrašė yra ponas Kailio, paskui dar aš kalbėsiu. Muito obrigado, senhor presidente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau tris klausimus čia aptarti. Šalta. Pirmiausia, finansinius klausimus, o paskui e, paminėsiu sąsąją su kitomis sistemomis. Grįšiu prie to, ką kiti sakė. Reikia labai aiškiai pasakyti, žinome, kokiu finansiniu pribojimu turėsime per artimiausius septynerius metus. Finansų perspektyvos jau pateiktos. Taigi, kai Europos komisija pasiūlo mums tokio pobūdžio investiciją. Manau, kad e, būtų visai suprantama, kad e, rimtas žmogus paklaus, kokie yra prioritetai. Europos komisijos nuomonė, kai jūs pradėjote šią programą, kurios iš e, dabar esančių daugelio įvairių programų bus pamirštos, ar uh, E, sumažintos. Politiškai mes turime pareikšti, kad mūsų prioritetas yra toks ir toks. Bet tai, kas buvo prioritetas anksčiau, galbūt nebebus prioritetas ateityje. Jeigu Europos komisija mano, kad tas prioritetas yra aktualus dabar, tai kaip bus ateityje? Ar išliks ta tema prioritetinė? Kitas dalykas, pažvelkime į sistemas. Pažvelkite į SIS sistemą. Buvo planuojama kad reikės 25 milijonų eurų. O 2012 metais jau kalbame apie šimtus milijonų. Jeigu skaičiai taip e, sviruos, visada tai 1,1 milijardo galės pavirsti 7 ar 8 milijardais programos gale galit e, sakyti, kad aš perlenkiu lasdą, bet realių pavyzdžių praeitie esame matę, kaip tie kaštai e, tampa nebevaldom, pradeda nebevaldomai aukti. E, manau, kad turėtų nieko nestebinti, kad mums tokia problema rūpi. Ponas Ensių labai įdomų dalyką paminėjo, tai yra sąsaja su kitomis sistemomis. Tai yra pagrįsta SIS techninė platforma, bet SIS gi neveikia, ji pradės greitai funkcionuoti, bet e, bus pirmiausia bandomasis etapas. Jeigu aš teisingai supratau tai, ką sakė Europos komisija per pirmą e, pasisakymų dalį šiandien, e, SIS sistema pradės visapusiškai veikti tik po dviejų metų. Visos sąsajos su dabartinėmis sistemomis turės būti performuotos. Ir tai turės padaryti būti ne tik dėl techninių priežasčių, bet ir todėl, kad reikia stengtis išvengti mokėti du kartus už tą patį dalyką. Nėra prasmės tai daryti, jeigu kuriama nauja sistema, užsakoma nauja sistema, e, kurios funkcijos jau iš dalies atlieka kitos sistemos, tai kam to reikia? Šiuo metu turime problemų susijusių su kaštais, su uh, sąsajomis su dabartinėmis sistemomis ir aš manau, kad reikia labai atsargiai reaguoti į šią iniciatyvą. Turime būti itin atsargus. Jeigu čia per daug skubėsime, e, pasieksime tragiškų padarinių. Žinome, kokia svarbi yra saugumo darbo atvarkė, mes visi pasisakome už saugumą, bet esmė yra proporcingumas. Yes, thank you, Mr. Coelho, and unless anybody else... Ačiū, ponė Coelho. Jeigu niekas nenori važiuoti, nėra prašymų, tada aš pateiksiu klausimą. Pateiksiu klausimų ponui Nilsenui. Jeigu būčiau ką tik gimusi, tai galvočiau, kad jūsų pasiūlymas yra puikus, viską, visus įtikinantis. Deja, tokio pobūdžio pasiūlymą aš matau ne pirmą kartą. Ir visi mes čia esame kalbėję apie kaštus. Aš norėčiau gauti sąrašą iš Europos komisijos su, visamis, infras, su visais infrastruktūros projektais informacijų technologijų srityse, kurie neviršijo jiems numatyto biudžeto. Nežinau, aš pati dabar nei vieno pavyzdžio. Manau, kad yra pavyzdžių, iš kurių galėtume pasimokyti. Pavyzdžiui, JAV Junktinės Amerikos valstijos bandė įvesti įvažiavimo išvažiavimo sistemą, aš ne, nesakiau, kaip ten įvykė glostis pastaraisiais mėnesiais, bet kiek aš žinau, ta sistema po daugelio metų dar visapusiškai neveikia. Tai jeigu amerikiečiai negali susitvarkyti, kodėl mes galvojame, kad mes sugebėsime? Ponas Tovas pateikė esminį klausimą, koks tikslas? Aš iš pradžių girdėjau jūs sakant, kad reikia pagreitinti pereimą per sieną žmonėms. Ar tai yra tikslas? Tada aš pateikčiau tokį argumentą, kokį sakyčiau pradžioje. Tuo tikėčiau, jeigu nebūčiau nieko anksčiau girdėjusi, jeigu nebūčiau čia dirbusi. Bet kiek jų priemonių mes esame prieėmę kartu su Europos komisijomis, tikėdamėsi, kad sutrumpės eilės oro uostose. Ar kas nors matėte trumpas eilės oro uostose? Aš ne. Lygiai tas pats buvo sakoma, kai kalbėjom apie kūno skanerius ir panašiai. Panašių priemonių buvo siūloma. Taigi tikslas toks nėra. Tai kas ko siekiama iš tikrųjų tą sistemą. Pagauti tuos, kurie būna ES per ilgai. Pone Keller labai teisingai pasivėjo, užtenka juos susekti. Mes turim e, stebėsenos e, programas. Žmogus turintis mobilų telefoną laisvai gali būti sekamas, jau nekalbant apie mūsų teisės saugos institucijas, kurios gali naudotis tokiais duomenimis. Kalbant apie prieigą prie duomenų teisės saugos institucijoms. Ir čia nesu vakar gimus. Ir aš netikiu jūsų pažadų, kad teisės saugos institucijos negaus uh, E, prieigos prie tų duomenų. Ar e, paminėti terminą Eurodac? Ko vertas Europos komisijos pasiūlymas? Kodėl aš turėčiau palaiminti kažką, kas e, iš komisijos pusės pasirodė esas nepatikimas? Dėl duomenų bazių. Be to, kad tas duomenų bazės reikia apsaugoti, Norėčiau paklausti, ar esat pagalvoję apie tai, kas sukurs ir eksploatuos duomenų bazės, tas sistemas? Pasaulio sveikatos organizacijos taisyklėse yra reikalaujama, kad, pavyzdžiui, Patriot Act 3 būtų įgyvendintas. Ar mes galime užtikrinti, kad Europoje sukaupti duomenys nebus prieinami kitų valstybių vyriausybėms pasaulyje? Jeigu yra bendrovė ar įmonė, kuri dirba Junktinio Amerikos valstijų žemėje, tai e, tie duomenys bus prieinami e, Euro, e, JAF administracijai. Gal mes galėtumėm paklausti, kaip dirba uh, Patriot Free tiekėjai. Ir paskutinis klausimas susijęs su saugumo priemonėmis. Jau tiek daug saugumo priemonių esame pritaikę. Neretai Europos parlamentas uždeda patvirtinimo anspūdančių. Bet ar mes tapome saugesni? Investuojame daugybę pinigų. Tai nekainuos 1,1 milijardų, kainuos žymiai, žymiai daugiau, nebūkim naivus, tai yra savaime suprantama. Kiek dar saugumo mes galime už tuos pinigus nusipirkti? Ačiū. Ar mes pradėsim nuo atsakymų, ta tvarka, kaip jūs pradžioje pasisakėte? Prašom tada. Um, had... Ačiū pirmininkė. Aš e, pastebėjau vieną bendrą komentarą tam tema. Tos sistemos iš tiesų yra reikalingos, nes jos apsaugos piliečius Ir čia kyla klausimas, manau, ponas Nilsonas labai teisingai pastebėjo, sakydamas, kad išmaniųjų sienų e, klausimas yra šiek tiek e, e, centralizuotas į asmenį. Jeigu mes kalbam apie susitelkimą į asmenį, tai tada nebeskirstome piliečių ir nepiliečių Europos Sąjungoje bet suprantame, kad visi keleiviai e, mažiau pavojingi, labiau pavojingi bus traktuomi vienodai, o ES teisingumo erdvė gyventas pilietis turi jausti saugus, turi būti apsaugotas ir tada iškyla pamatinis teisinis klausimas kokia judėjimo laisvė gali egzistuoti, jeigu ji yra užtikrinta su sąlyga, kad jų duomenys yra apdorojami. Tada negalim kalbėti apie legalų judėjimą. Ačiū, ponas Nilsen. Ačiū, dėkuoju visiems už pirmosius komentarus apie mūsų pasiūlymus. E, pradedame il, procesą, kuris bus ilgas ir sudėtingas e, tarp abiejų institucijų. Prie visų šių klausimų dar sugrįšime detaliau, kai išgirsime daugiau jūsų nuomonių. Aš e, pabandysiu atsakyti viską, kaip galėdamas, nors detaliai ne viską galiu atsakyti pirmiausia. E, dėl tos e, atvažia, įvažiavimo ir išvažiavimo sistemos ir jos e, tikslo. Pirmiausia, kaip jau sakiau, reikia geriau valdyti mūsų sienas ir uh, gerbti tuos žmonės, kurie atvažiuoja trumpam laikui ir turėti priemonę susidoroti su tais, kurie užsibūna ilgiau ES. Šios sistemos tikslas nėra kovoti su nusikalstamumu. Mūsų pasiūlymo tikslas yra būtent toks ir dabar kiti teisės aktų rengėjai turi išreikšti savo nuomonę. Kitas dalykas, dėl būtinybės, kalbant, turime pagalvoti į pačią, apie pačią tą taisyklę, kad ES gali būti nuo 3 iki 6 mėnesių. Ar iš tiesų reikia e, galimybių kontroliuoti, kaip ta taisyklė įgyvendinama? iš esmės e, tos sistemos tikslas būtų ir toks. Ką darysime su tais, kurie užsibūna ES per ilgai? Tai buvo vienas iš klausimų. Bus išduotas įspėjimas visų valstybių narių administracijoms, kurios yra atsakingos už migraciją. Ir tai bus papildomas informacijos šaltinis e, valstybių administracijai, bandant išsiaiškinti e, žmonės užsibūvusius šalies teritorijoje per ilgai Valstybės narės ir dabar jau tą daro. E, yra pritaikoma asmens gražinimo direktyva tuo atveju ir valstybės narės turi aišku pasirinkimą. E, tie, kurie ES užsibūna per ilgai, jie arba gali gauti leidimą gyventi ES, arba yra išsiunčiami e, į savo šalį. Taigi, E, dabar mūsų aptariama sistema būtų tik papildoma priemonė, bet ji nepakeistų jau dabar galiojančios teisinės bazės. E, registruoto keleivio programos tikslas. Iš dalies tai priklauso nuo to, kaip jūs ją vertinate. Aš nesakau, kad e, taip mes suskirsime žmonės į dvi rizikos grupės. Aš noriu pasakyti, kad taip galėsime atskirti e, mažiau rizikingų žmonės ir e, nežinomo pavojingumo žmonės nes dabar yra laikomasi tokios pozicijos. E, milijonai žmonių, kurie atvažiuoja, kurie kerta mūsų sienas, nėra pavojingi. Ir jau 25 kartą šiais metais yra keliamas klausimas. E, ar mes galime jūs patikrinti, nors jūs nesate žinomas kaip pavojingas, kaip rizikos grupės žmogus. Ir kyla klausimas, ar mes galim diferencijuoti žmogų, kuris 25 kartą atvažiuoja į ES ir nekelia jokios rizikos, ir žmogų, kuris atvažiuoja pirmą kartą ir gali būti traktuojamas kaip, riziking, kaip pavojingas, nes apie jį nėra surinkta informacijos. Ar tai yra diskriminacija? Aš taip nesakyčiau. Jeigu e, pagalvosim logiškai, tai e, dabartinis vietos sienos kontrolės mechanizmas irgi yra diskriminacinis, nes yra daroma lygiai taip pat yra išrenkama viena grupė asmenų, kurie yra tikrinami mažiau negu kiti arba labiau negu kiti. Taigi, mano akimis, tai irgi yra diskriminacija. Jeigu norim nediskriminuoti, tada reikia nieko netikrinti arba visus tikrinti ir turime taikyti vienodas įsiklės visiems. Dėl kaštų, dėl techninės pusės, aš visiškai suprantu jūsų susirūpinimą. Tai yra klausimas, kurį kartu turime aptarti. Uh, ir išnagrinėti. Darėme, e, ką galime, kad kuo tiksliau paskaičiuotume, kiek ta sistema kainuos. Be abejo, tą samatą reikės dar kartą peržiūrėti, nes iš esmės tai priklausys nuo e, teisės aktų rengėjų, e, mūsų partnerių darbo rezultatų. Mes turėsime pateikti aiškės specifikaciją sistemai ir samatas be abejonės reikės dar kartą artimiausiais metais peržiūrėti ir pakoreguoti. Dėl potencialių apkarpimų dėl būsimos finansų perspektyvos. E, taryba ir parlamentas turės priimti politinius pasirinkimus. E, jeigu trečioji e, dalis skirta vidaus reikalams ir teisingumui bus sumažinta, tai ir čia turės būti sumažintas finansavimas. Jeigu mes sumažinsime nacional, finansavimą nacionalinėms programoms pagal saugumo fondą, ar tai bus, ar mes ribosime uh, E, išmokas išmaniosioms sienams. Kaip ten bebūtų, mes manome, kad turime pakankamai lėšų, net ir su apkarpytų biudžetu, e, tom sistemom sukurti. Netgi pirmųjų metų eksploatavimui mes e, galbūt turime pakankamai lėšų, nors tą dar reikėtų įvertinti. Bet visą tai priklausys nuo jūsų ir tarybos pasirinkimo. Dėl techninės pusės. Uh, tą reikės kartu su mūsų ekspertais panagrinėti, bet e, pagrindinis užmanimas yra toks, kad ta sistema turi būti sugrista, pagrista dabar jau veikiančiomis sistemomis, SIS ir vis sistemomis. Bet tuo pat metu tos sistemos turi būti atskiros duomenų bazės, nes tai yra atskiros sistemos ir mes turime uh, <clears throat> gerbti jų integralumą. Uh, mes negalime supainioti atskirų dalykų. Ir paskutinis dalykas, labai konkretus buvo klausimas, ar reikėtų e, kurti ES ESTA sistemą, kaip kad yra Junktinėse Amerikos valstijose. Esame atlakę, e, atlikę tyrimą dėl e, galimo ESTA naudingumo ES. Ir tyrimo rezultatas parodė, kad papildomas vertės būtų nepakankamai. Sugryšime dar prie to klausimo, ar apskritai ESTA galėtų egzistuoti mūsų sistemoje, ar atsirastų vietos jai, jeigu galvosime, pavyzdžiui, apie naują vizų politiką 2014 metais. Gal tada, ką nors ir nuspręsime, bet iki to laiko jokių pasiūlymų tą kryptimį nebus. Ačiū. Prieš suteikdama žodį ponui Gutarelį noriu priminti, kad jums pateikiau du konkrečius klausimus. Paklausiau, ar jūs išstudijavote JAV patirtį naudojant testą sistemą? Ir antra, ar įmanoma ir techninių požiūrių, ar leidžia PPO taisyklės skelbti konkursą įmoniai, kuri parengtų ir eksploatuotų e, sistemą, kuri, kuriai nebūtų taikomas Patriot Act tri, e, Ir jeigu dabar neatsakysite, prašau atsakyti raštu. Dėl pirmo klausimo, taip, mes nagrinėjome JAV patirtį, bet mūsų nuomonė, mūsų išeities taškas skiriasi. E, JAV pradėjo nuo tos situacijos, kai niekas nebuvo, kai nebuvo tikrinami išvykstantis asmenys. Taigi, nuo tokio taško yra labai sunku sukurti sistemą. O e, mūsų sistema yra visai kitokia. Pagal šiandieno taisyklės yra tikrinami išvykstantis asmenys. Taigi, žinoma, nesu JAV sistemos ekspertas, bet kiek suprantu, e, JAV sistemos tikslas buvo daug platesnis. Mūsų siūloma atvykimo ir išvykimo sistema būtų siauresnio pobūdžio. Mes pastebėjome, su kokiamis problemomis uh, E, susidūrė JAV naudodama biometrinius duomenis e, savo sistemoje, todėl mes e, ES atvykimo ir išvykimo sistemai ir siūlome perinamai laikotarpį dėl biometrinių duomenų. Kitas dalykas, mes siūlome ne vadovautis didžiojo sprogimo teoriją, ne viską įdėkti iš karto, bet eiti žingsnis po žingsnio ir kaupti patirtį. O Dėl antro jūsų klausimo negaliu atsakyti, aš tikiuosi rasiu kolegą, kuris galės jums pateikti atsakymą. Ačiū, ponas Butarelė. Ačiū pirmiausia. Atsakysiu į ponios Somer klausimą. Netiesiogiai atsakysiu ir kitų klausimus. Kai klausėte, kada Atsakymas yra greitai, artimiausiamis savaitėmis. Dabar jau atėjo pavasaris, taigi rezultatus pateiksime pavasarį. Ir žinoma, esame pasirengę susitikti su abiem pranešėjom ir pateikti jums neoficialias pastabas, kurias e, pateikėme ir 2008 metais ir praėjusiu metu rūpjūtį. Mes ne pirmą kartą kalbame apie išmaniųjų sienų paketą. Žinoma, mes šį klausimą nagrinėjame per labai konkrečią prizmę, tai yra duomenų apsaugos prizmę ir tas aspektas tikrai nėra nereikšmingas. Jūs į šį klausimą žiūrite iš kitos, iš politinės perspektyvos, iš ES prioritetų perspektyvos. Nagrinėsime išlaidas ne tik galvodami apie poveikį žmogaus teisėms, bet galvosime ir apie privalumus. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo būtinumo ir proporcingumo principai yra ne tik geriausios praktikos reikalavimai ir rekomendacijos, bet tai yra teisiniai, teisėje įtvirtinti reikalavimai. Taigi e, pasiūlymai yra laikomi teisėtais tik jeigu išlaiko būtinumo ir proporcingumo patikrinimą. Taigi mes nagrinėsime tokius aspektus kaip duomenų saugimo laikotarpiai, teisėsaugos institucijų prieiga, duomenų laikymo vieta ir kitus proporcingumo aspektus. Bet pagrindinis mums kylantis klausimas yra, ar tikrai reikia tokios sistemos, kad pasiektume tų tikslų, kurie yra paminėti pasiūlymuose. Tie tikslai yra pagristi. Mes turime kovoti su tais asmenimis, kurie užsibūna mūsų teritorijoje per ilgai, bet kyla klausimas, ar tikrai reikia tokio milžiniško duomenų kiekio, kad pasiektume tą patį rezultatą. Galbūt būtų galima rasti veiksmingesnę sistemą. Aš duomen, su duomenų apsaugos klausimais dirbu 20 metų, bet šiaip esu atėjęs iš teisės saugos ryties ir ponas Koelio turbūt prisimena, kad tuo metu, kai e, aš pirmininkavau Šengeno kontrolės e, institucijai. Buvo dėgiami svarbus pakeitimai sistemos ir po 11 metų turime sistemą to, kokio kai yra dabar. Kodėl aš kalbėjau apie į ateitį orientuotą viziją? Todėl, kad ir teisės saugos institucijos Tarp teisės saugos institucijų yra daug nepasitenkinimo, yra kuriamos įvairios sistemos, įvairios duomenų bazės, e, daugėja informacinių technologijų infrastruktūros, kai kur duomenys dubliuojasi. Sistemos atrodo įdomiai popieriuje, bet nėra veiksmingos praktiškai. Pavyzdžiui, muitų informacijos sistema ir toje sistemoje atliekamos operacijos ir jų kiekis, jų jos ne visiškai atitinka tikslą. Taigi galbūt reikėtų pradėti nuo analizės, žvelgiant į ateitį. Ir čia kalbu apie visas platformas ir pirmojo ir trečiojo ramščio srityje. Žinoma, ši nauja iniciatyva yra grindžiama ankstesnė patirtimi, labai svarbu išnagrinėti ankstesnę patirtį. Mes tai ir darome ir paskelbsime savo rezultatus balandžio 10 dieną, mes tenksimės būti kaip galima aktyvesni, bet negaliu Jums pažadėti, kad nebūsime nusiteikę skeptiškai arba nepateiksime kritikos. Manau, kad reikėtų akcentuoti tai, ką sakė ponas Torvald. Ar tikrai sutelkėme dėmesį į tikslus? ar tikrai mums yra žinomi visi skaičiai ir statistika. Vakar ponia Keller dar kartą paminėjo poveikį duomenų apsaugos principams. Manau, kad jūs dabar turite galimybę tinkamai pasirinkti, pasirinkti geriausią variantą. O jūs mums dabar nustatėte gana didelę atsakomybę. Kągi baigiame šį posėdį. Labai ačiū mūsų kviestiniams pranešėjams. Buvau paprašyta pri, priminti komiteto nariams, kad Libė komitetas toliau posėdžiaus e, šiandien po pietų 15 val. Kalbėsime apie organizuotą nusikalstamumą. Ačiū, linkiu skanių pietų. Thank you.